Bueno, vamos a, vamos a ir empezando. Buenos días a todos y a todas. Labadiena, siūlyčiau pradėti darbą. Norėčiau, e, kad posėdį pradėtume pasikeisdami nuomonėmis apie smurtą, grasinimus, kuriuos patiria žmogaus teisų gynėjai ir kad aptartume ES mechanizmą skirtą žmogaus teisų gynėjų apsaugai ir paramai. Šis klausimas visada rūpėjo Europos Sąjungai ir tai vienas iš Europos parlamento prioritetų, būtent apsaugoti, padėti žmonėms, kurie dirba vietoje, kurie dirba sudėtingomis sąlygomis, kad šie skleistų ir gintų mūsų bendras vertybės. ES veiksmų plane, e, kuris skirtas e, žmogaus teisų apsaugai, yra numatyta priemonių ir rekomenduoja ES delegacijoms e, dirbančioms vietoje atlikti veiksmus. Be to, Europos parlamentas priėmė keletą rezoliucijų skubos tvarka, e, rezoliucijos skirtos konkretiems e, žmogaus e, teisų gynėjų atvejams, kai antai 2014-2015 metais šiame komitete, pakomitetėje mes jau keitėmės nuomonėmis su Mišeliu Sanfos ir Margaret Sek, Sekagija, Euro, jungtinių tautų žmogaus teisų e, klausimų atstovais. O šiandien mes pasikvietėm į pakomitetį keletą svečių, kurie patys e, šiaip jau yra susidūrę su e, grasinimais ir kartu tą progą aptarsime ES atsako mechanizmą. Nevyriausybinės organizacijos e, e, yra svarbiausia grandis, kuri dirba su žmogaus teisų apsauga. ir jos rengia Stop the Killings e, metinę apžvalgą. Ir dabar žodį suteiksiu Manuela Pik, kuri e, vėlgi ponui Pikui, kuris pasisakys žmogaus teisų gynėjų e, vardu. Labai ačiū. Pirmiausia, pakalbėsiu, kaip mes remiam žmogaus teisų gynėjus. Tais atvejais, kai jiems kyla grėsmė, mes rengiam e, saugumo mokymus, e, kartu skiriam tam tikrų dotacijų ir, aišku, rengiam įvairias kampanijas, kur, per kurias atkreipiam dėmesį į šių žmonių e, sąlygas. Tad, uh, mes matėm atvejų, kada ban, buvo bandyta nutildyti žmogaus teisų gynėjus ir kartais tiesiog jų ta veikla e, buvo apribota. Kai kuriuose šalyse griebiamasi tiesiog e, smurto, fizinio smurto ar tokio neteisėto teisminio persekiojimo. 167 žmogaus teisų gynėjai buvo nužudyti 25 e, valstybėse ir e, tokių atvejų skaičius didėja. 45 procentai tų nužudimų tai buvo e, susiję su būtent e, teisų į aplinką, teisų į vandenį ir kitų teisų apsaugą. Tad žmogaus teisų gynėjai priversti dirbti tiesiog nebaudžiamumo sąlygomis. Na ir dabar e, e, tam tikrose valstybėse priimta nemažai e, ribojančių veiksmus įstatymų, antai įstatymų, kuriais draudžiama gauti užsienio įvairių fondų paramą. Antai čia paminėtinos Rusijos federacija, Kinija 2015 metais. Be to pasinaudojama kovos su terorizmu argumentu, e, bandant nutildyti e, žmogaus teisų gynėjus. Matėm, po, kad po teroro išpolių e, praeisiais metais tai vėlgi yra grėsmė, kad žmogaus teisų gynėjų veiksmai bus dar labiau apribojami. Ir tai kelia nerimą. E, antai, sakykime, vizų išdavimas, e, kai reikia tiesiog per, persikelti į kitą vietą. Be to, žmogaus teisų gynėjams e, dažnai daromos kliūtis, kad šie negalėtų vykti į tarptautinius įvairius renginius, tai pasakytina apie artimuosius rytus, šiaurės Afriką ir Pietričių Aziją. Ypač Azijoje, Malazijoje, Mienmare ir Tailandė e, tokių atvejų matyti. Be to smurto veiksmų didėja, ypač e, Vietname. 60 e, tokių išpolių apie žmogaus, prieš žmogaus teisų gynėjus buvo atvejų. Bet to Azijos šalyse, ypač Kinijoje, matom uh, E, valdžios institucijų veiksmus. Ir e, e, dabar, kai užsienio įvairios organizacijos remia vietos žmogaus teisų gynėjų organizacijas, tai tiesiog daroma, kaip, nu, įvardyjama kaip, kaip baudžiamoji veikla. Šiaurės Afrikoje, artimuosiuose rytuose, E, vėlgi dabar didėja e, išpolių prieš kalbamas organizacijas iš karinių e, islamo įvairių sluoksnių atvejų. Informacija naudojamasi tokiuose šalyse kaip Persijos įrangos šalyse E, kartu Maroke vėlgi didėja tiesiog tam tikrus teisės saugos institucijų išpolių prieš žmogaus teisų gynėjus. Afrikoje e, teisės saugos institucijų pasinaudojimas e, buvo labiausia paplitęs 2015 metais. Ta pati pasakytina, tas pats pasakytina apie Angolą, Burundį E, ypač Burundija, kur dabar yra politinė krizė e, ir kai vyriausybė kišėsi į nepriklausomų grupių veiklą. Bet to e, kraštutinis smurtas kelia didelį nerimą. Iš tų užfiksuotų atvejų pusė jų buvo Latino Amerikoje, 60 procentų Kolumbijoje. Be to LGBTI teisių gynėjai E, dažnai irgi patiria smurtą. 50 procentų visų būtent išpolių Latino Amerikoje ir 70 procentų vien Hondure tokių išpolių. Be to, pastaruoju metu Rusijos federacija e, priėmė įstatymą ir sąrašą, kuris apriepia nepageidaujamas organizacijas, kurios, e, kurios gauna paramą iš užsienio. Ir ir prieš jas įmamasi veiksmų. Į tą sąrašą pateko ir tam tikros e, tarptautinės organizacijos, filantropijos e, organizacijos, kurios šiaip jau teikia didelę paramą Rusijos e, e, žmogaus teisų gynimo organizacijoms. Kazakstanas, Kirgistanas, e, irgi matom ten panašių atvejų kaip Rusijos federacijoje. E, Tad tai pasakytina apie visą regioną. Tad vaizdas iš tikrųjų niūrus. Ir dabar naujasis ES mechanizmas, e, kuriuo remiam e, žmogaus teisų gynėjus, irgi jam iškilusi grėsmė. Be to, Be to, e, dabar 14-20 metų laikotarpiu vėl numatyta ke, keli šimtai milijonų eurų parama. At Europos Sąjunga atrodo vėlgi dalį e, lėšų skirtų žmogaus teisų gynėjams dabar yra nukreipusi E, į kitas vietas. Bet čia e, kita vertus vėlgi reikėtų įvertinti, e, reikėtų nepamiršti konkrečių žmogaus teisų sklaidai skirtų projektų ir jų finansavimo. Kita rekomendacija. Žmogaus teisų gynėjams reikia stiprios nuoseklios politinės paramos, ne vien tik tai fondų paramos. Antai mes ne per seniausiai atlikom vertinimą Ir e, jos viena išvadų, kad e, politinė parama žmogaus teisų gynėjams stip, dar stipresnė, e, svarbesnė negu konkreti parama. Turint galvoj, kiek nužudoma ir kiek už tai nebaudžiama, tai mes reikalaujam, kad ES priimtų naują politiką, kad automatiškai tiesiog pasmerktų žmogaus teisų gynėjų uh, E, nužudimus ir jų nebaudžiamumą. Ir čia paminėtina e, rezoliucija, kuri, kuri priimta sausio 20, 20 e, dieną, būtent ten apie tai užsimenama. Bet labai svarbu sistemingai smerkti tokius atvejus ir tiesiog smerkti visišką nebaudžiamumą. Tiesiog reikia reikalauti, kad nusikaltimai būtų tyriami Tai 14 metais mes įvertinom padėtį ir nustatėm, kad didelis procentas tokių nužudimų iš tikrųjų nesusilaukė jokio atsako. Labai ačiū. Labai dėkoju ponė Andrėjai Roko už pristatymą. Toliau kalbės Manuela Pik, Jau jinai yra iš kito universiteto, žurnalistė, jau seniai užsima e, šiais klausimais ir nekartą sudūrė su pavojingomis situacijomis. Jie daugiausiai kalba apie feminizmą, ekologiją. Ir be abejo, gali daug papasakoti apie tai, kokia dabar yra situacija. Iš tikrųjų, vietoje. Taigi, suteiksiu žodį, bus įdomu jūsų paklausyti. Labą dieną, labai ačiū. Dėkoju visų pirma Frontline už paramą, už pagalbą, už tai, kad padėjote man įsilaisvinti iš kalėjimo. Teko bėgti jau nuo, nuo įvairių režimų ir dabar gyvenu tremtyje Berlyne prieš keletą metų dalyvau demonstracijoje, taikė demonstracijoje savo partneriu, kuris yra indienų teisų aktyvistas, ir mes demonstravome dėl vandens teisų Ekvadorė, mus taiga apsupo policija, primušė ir pasidonė kalėjimą. Teko praeis naktį ir ligoninę, ligoninę naktį. Ir kol buvau tenais, staiga tapau nelegali migrantė, nes man panaikino mano vizą. Nepaisant to, kad dešimt metų buvau pragyvenusi Ekvadorė. Ir iš karto iš, iš ligoninės mane nugabent tiesiai į kalėjimą. Iš pen, penkias dienas praleidau kalėjime. Daug e, veiksmų ėmėsi taptunės organizacijos, dėja ne prancūzijos konsulatas, kurie nepadėjo. Ir kaip tik Frontline, Scholars at Risk ir kitos organizacijos padėjo ir užtikrino mano išlaisvinimą iš kalėjimo. Mm tačiau nuo jos vizos negavau. Taigi turim galvoje, kad vizos neturėjo, o valdžia manęs nemėgo, tai nutariau palikti šalį, kol dar kartą manęs nepasidina kalimo už vizos neturėjimą. Taigi jau keltą metų bandžiau gauti naują vizą, tačiau vis negaunu. Mano šeima ten gyveno, mano darbas nais ir aš visko netekau. Per naktį visko netekau. Ir tai viskas vyko praeis rūpjūtį. Tik dabar gyvenu Europoje, bandau kovoti iš čia, rašau straipsnis knygas, taip pat ir apie indėnų moteris. Na, viskas netiko visiškai netikėtai. Prieš metus policija kite atvyk, atėjo į mano butą, grasino, mus nuolat sekioja žvalgybos pareigūnai. Kasdieną kite ir Kvinko mieste nuolat stebimus vilgimus pareigūnai, stebim, kur mes keliaujame, kai rytais einu dėstyti, taip pat seka žvalgybininkai. Kiekvieną dieną baisu, ar tikrai iš mokyklos grįž dukros, nes jos yra nuolat sekamos. Tad situacija tikrai sudėtinga, tikrai primena senas Latino Amerikos diktatūras. Ir beje, man atvejs nėra vienetinis. Ekvadorė tikrai yra užspaustos žmogaus teisės, labai daug, daug metų tai vyksta, bent 5-6 metus, aš tikrai nesu išimtis. Cenzūra nuolat auga, 15 metais bent kasdieną bent vienas palmo žurnalistas ir agresijos aktų bent po vienas, tai yra kaltinimai, grasinimai, cenzūra, laikraščių uždarimas, radijo uždarimas, žurnalistai yra e, padodami į teismą už jų nuomonės arba, pavyzdžiui, karikatūra piešėjai taip pat yra nu-, nuolat tepiami į teismus. Tik tais metais buvo priimtas naujas komunikacijos įstatymas, kuris yra labai miglotas, labai daugiaprasmis ir juo naudojantis yra baudžiami žurnalistai, kontroliuojama žiniasklaida. žiniasklaida nuolat yra baudžiama ir valdžia vis perima žiniasklaidos priemonės. Tad vis, vis mažėja privačių priemonių ir vis daugėja valstybinių žiniasklaidos priemonių ir vis labiau koncentruojasi valstybės rankose žiniasklaidos monopolis. Twitter ir socialinė žiniasklaida visą tai kriminalizuojama taip pat. Už Twitterio įrašus iki 8 dienų žmonės laikomi kalėjime ką dar matome, kokiu dar ženklu matome, tai kad prieš metais per protestą, na, prieš metais vyko daug protestų, buvo iš policijos pusės labai žiauriai sudarojama su protestuotojais. Ta pati diena, kaip ir mane, į kalėjimą pasidino labai daug žmonių, ypač pietuose, labai daug moterų iš dienų genčių buvo pasimtos į kalėjimus pasimtos ir jos sakė, jog buvo seksualiai kankinamos Žinoma, baltosios nėra taip kankinamos kaip indienės moteris, norėčiau tai pabrėžti, nes e, indienės moteris buvo mušamos per krūtis, per vaginas, jis buvo, jis buvo prikabiaujama. Per 700 žmonių susidūrė su persikėjimais per prasis tris metus Ekvadorė. Jie buvo kriminalizuoti ir tie žmonės yra uždaromi įstaigas ir, pavyzdžiui, įvairius naudojami įstatymai. Pavyzdžiui, dekretas 06, kuriuo buvo numatyta, kad galima uždrausti bet kokį žmonių susirinkimą kaip neteisėtą bet kuriuo metu. Tačiau pabrėžti, kad praeis metais buvo nužudyta ir aplikosaugos aktyvistų po du per dieną buvo žudomi. Dauguma iš jų yra indienų grupių aktyvistai. Indienai sudaro 5 procentus gyventojų, pasaulio gyventojų, tačiau indienai yra pusė aukų, kurie žuvo dėl aplikosaugos e, klausimų. Dabar klausimas, kodėl reikia ES veiksmų. Pirmiausia, tai šis pavyzdys. Aš likau gyva Ekvadorė, niekas manęs nenužudė, mane tik išvarė iš Ekvadoro ir man buvo pasakyta, kad ei, tavo dar visai pasiekė ir tiesa. Čia nebe Pilašeto režimas, režimas, čia ne Sirija šiandienė, todėl dar galima sureaguoti, kol dar nėra vėlų. Ir Ekvadore reaguoti lengva, nes Ekvadorui rūpi tarptautinis, e, tarptautinė reputacija. Ir valdžia labai reaguoja į tarptautinės organizacijas ir jeigu pasisakytų Europos Sąjungo, valdžia tikrai sureaguotų. Jeigu būtų pasisakyta dėl išiškos laisvės, pažiūrėjau, taip pat uždaromi ir Ekvadoro universitetai. Ir e, uždaromi tie universitetai, kur dirba aplikosaugos aktyvistai, indienų teisų aktyvistai. Cenzūra yra didelė problema. Žinoma, tai nėra taip, tokia didelė problema kaip žmonių žudimas, tačiau vis tik cenzūra yra demokratijos erozija. Juk demokratijos nežuva per naktį, ne, demokratijos dažnai po truputį yra šardomos. Po truputį jos, jos šardomos per cenzūrą, per teismų perimimą. Tad na, laiko dar yra ir raginčiau ES reaguoti, kol dar yra laiko, nes labai svarbu ginti žmogaus teisės. Žmogaus teisės labai svarbu, nes tai padeda palaikyti tarptautinę sistemą. Tarptautinė demokratinė tvarka ir kitur ES liks tik palaikant vietinius aktyvistus. Toliau norėčiau pasiūlyti keletą intervencijų. Norėčiau jūs, jūs paprašyti padaryti pareiškimą, palaikanti žmogaus teisų gynėjus, taip pat pareiškimą dėl akademinės laisvės, žiniasklaidos laisvės. Taip pat norėčiau pakviesti Europos Sąjungą sureaguoti į tai, kad Europos Sąjunga pasirašinė sutartį, prekybos sutartį su Ekvadoru. Manau, būtų nusikaltimas nesureaguoti tos nusikaltimus, kurie darome Ekvadorė šiuo metu, tai yra tikrai puikiai proga arba aplankyti vietą, arba numatyti mechanizmą, kaip ginti pilietinį visuomenę Ekvadore, galiu pateikti daugiau informacijos apie tas organizacijas ir galiu žinomas teikti daugiau informacijos, kas norėtų bendradarbiauti šiais klausimais. Labai ačiū. Muchísimas gracias. Eh. Puede estar segura que cuenta. Labai ačiū. Žinoma, galite kliautis mumis, kliautis pagalba per mechanizmus deklaracijos. Dabar žodį suteiksiu John Odin. Nesu tikra, ar teisingai ištariu pavardę. Jūs, es, jūs vadovaujate sekretariatui Project Defenders mechanizmo, tai naujasis mechanizmas sukurtas Europos Sąjungoje. Jūsų komanda turi užtikrinti koordinavimą, komunikavimą įgyvendinant šitą mechanizmą. Prieš užimdama šitas pareigas ilgai e, dirbote e, Tarptautinėme Raudonojo kryžiaus komitete. Tai e, dirbote labai svarbiose konfliktų zonose, buvusiose sovietinėse respublikose Afrikoje. Tad iš tiesų džiaugiamės e, galimybę e, išklausyti jūsų šiandien. Gerbiama pirmininkė, vicepirmininkai, gerbiami žmogaus teisų pakomenčio nariai, gerbiami kolegos, e, džiugosi galimybę šiandien jums pristatyti protectdefenders.eu šiandien. ProtectDefenders.eu tai yra mechanizmas skirtas ginti žmogaus teisų gynėjus visame pasaulyje finansavimą, 95 procentus e, teikia Europos demokratijos žmogaus teisų rėmimo priemonė, e, tai gyvendina 12 e, nevyriausybinio organizacijų veikiančių žmogaus teisėjų srityje tarptautinių lygmenių. Valdyba sudaro keturi nariai, kurie valdo projektą, dalyvauja Tokios organizacijos kaip Frontline Defenders, žurnalistai e, be sienų, pasaulio kovos su kankinimo organizacija, tarptautinė žmogaus e, teisų organizacija, sekretariatas yra e, Briuselyje, mes vykdome kasdienį darbo koordinavimo, projektas pradėtas 15 spalio mėnesį, vyks 3 metus, bendras biudžetas 15 milijonų. Tikslas yra ilga, gyvendinti įvairios trukmės priemonės skirtas žmogaus teisų gynėjams ginti, taip pat organizacijų organizacijoms skirtoms e, ginti jiems ir e, Human e, Rights Defenders. Uh, Tai yra bet kuris asmuo, kuris užsiema žmogaus teisų gynimu. Tai nebūtinai turi būti žmogus dirbantis visą laiką registruotoje nevyriausybinė žmogaus teisų gynimo organizacija. Tai gali būti žurnalistas, kuris kovojo saviriškos laisvė teisininkas, kuris imasi žmogaus teisų bylos ir panašiai. Protect, you, protect Defenders jų taškas yra taškas jau pas, tikslas yra pasiekti tuos žmogaus teisų gynėjus, kurie yra labiau pavieniai, kuriems rizika yra e, didesnė. Ir, uh, Galima pasakyti, kad mes užsiemam tokiais projektais kaip žmogus teisė, LGBTI teisė, socialinės ekonominės teisės, esminė projekto dalis, tai yra finansinės pagalbos teikimas, visų pirma skubios finansinės pagalbos gynimas, kaip pavyzdžiui, e, grasinama yra žmogaus teisų gyniai dėl tos veiklos, kur vykdoma ir iš tiesų e, iš tos pagalbos galima e, padengti teisinės išlaidas, kaip pavyzdžiui, yra iškel, iškeliama byla žmogaus teisų gynėjų, tai gali būti medicinės išlaidos, jeigu užpult kitas buvo žmogaus teisų gynėjas arba, pavyzdžiui, galima įrengti signalizacijos sistemą namuose arba biure, jeigu yra grasinama, e, taip pat galima pagalba, jeigu įkalintas yra arba jeigu reikia skubiai perkelti žmogaus teisų gynėją, jeigu padėtis e, pernelyg pavojinga ir kad įsivaizduotumėte, iš tiesų per pirmus keturis su pasė mėnesio projekto konsorciumo nariai jau e, skyrė finansinę pagalbą 95 kartus, iš viso tai yra daugiau negu 200 tūkstančių eurų ir pagrindinės e, gynėjų kilmės šalis yra Burundis, Bangladešas, Sirija, Kinija, Pakistanas, Rusijos federacija ir e, pagrindinės jų veiksmų sritis yra saviriškos e, laisvė, žmogaus teisė ir gera valdysena ir aišku, E, pagrindiniai poreikiai, tai buvo skubus perkelimas, e, asmens saugumas, e, biuro saugumas, teisinė pagalba, pagalba šeimai, medicinė pagalba. Ir galime per mechanizmą taip pat teikti ir perkelimo pagalbą. Perkeliama gali būti arba, arba pačioje kilmės šalyje, arba toliau netgi į, į Europą. Ir tikslas yra padėti žmogaus teisų gynėjai organizuoti jų, um, jų gyvenimą ir, ir veiklą perkelimo laikotarpiu. Tai gali būti mokymas, gali būti uh, stipendijos. Ir uh, iš tiesų yra jau tokių priimančių organizacijų, tai yra Europos um, Sąjungos perkelimo, uh, laikino perkelimo platforma. Uh, ir jau 50 mm, narių e, joje yra. Tie nariai vykdo laikinas perkelimo programas jau daug metų. Yra tokių e, didelių programų kaip ICORN, e, dalyvauja Europos miestai ir regionai, suteikia na, saugų prieklapsi persiekiamams rašytojams, meninkams, muzikantams. Uh, Ši e, platforma buvo e, sukurta Europos e, demokratijos ir žmogaus teisų rėmimo priemonės pagalba ir tai yra valdoma, kad galima valdymas jos buvo perdotas protectdefenders.eu. Vienas iš tikslų yra plėsti programą, kad būtų naujų prieimimų struktūrų. Uh, ir naujos galimybės yra nagrinėjamos ES lygmenių, tokiuose miestuose kaip Lyonas, Stokholmas, kitose regionuose, kaip, pavyzdžiui, Kostarika, Kenija, Turkija. Ir e, jau pradėjome e, teikti e, laikino perkelimo finansinę programą. Pirmieji atvejai buvo susiję su Bangladešu ir Tailandu. Taip pat na, norėčiau paminėti, kad vienas pagrindinių iššūkių na, tai e, yra gauti vizą, Europos vizą žmogaus teisų gynėjams, kad jie atvyktų į Europą, tai pasirodo pats sunkiausias e, e, dalykas. Ir aišku, reikia pagalbo šioje srityje ateityje. Žmogaus teisų organizacijos taip pat gali gauti pagalbą gebėjimo stiprinimo veiklai, kad organizacijos stiprintų savo matomumą, pozicionavimą, ta pagalba gali būti panaudota vidiniam valdymui stiprinti, na, kad būtų galima iš, išvengti kažkokių tai administracinių uh, uh, kliūčių, kad tai nebūtų predekstas organizacijai uždaryti priešiškoje aplinkoje. Organizacijos taip pat gali prašyti finansavimo tose e, šalise, kur vis sunkiau gauti e, yra finansavimo ir pastaraisiais mėnesiais konsorcijomo nariai suteikė 10 e, tokių subsidijų už beveik 80 tūkstančių eurų. Tai daugiausia organizacijoms veikiančioms moterų teisų srityje. Kokios paskutinės priemonės, kurios buvo remtos per projektą, tai yra mokymas, mokymas kurio organizuoja konsorciumo partneriai atskiro žmogaus teisų gynėjų grupėms. Ir tai taip pat gali būti ir stebėsenos e, priemonės, gali būti taip pat vykdomos faktų rinkimo misijos ir e, taip pat e, galima skubiai e, viešinti tokius atvejus, kai, kai reikia pagalbos atitinkamų suinteresuotų e, šalių ir reiktų pasakyti, kad žmogaus, e, gynėjų, žmogaus teisų gynėjų teisė žmogaus teisų gynėjų padėtis blogėja visame pasaulyje ir vis daugiau jų yra užsipuolama, žudoma, areštuojama. Ir iš tiesų labai didžiuojamės galimybę gyventi tokį sudėtingą e, mechanizmą. Per šitą e, projektą tikimės, kad tai pasirodės tvaru ir aišku, mes esame dėkingi už paramą Europos parlamentui ir žmogaus teisė pakomenčiui e, gyvendinant šitą projektą ir aišku, mes esame toliau pasirengę dirbti su jumis, kad būtų galima ginti žmogaus teisų gynėjus per šį naują mechanizmą. Uh, Ir norėčiau pasakyti, kad salėje yra ir, ir lankstinukų, yra vis nurodyta informacija, kur galite mūsų rasti e, internete. Tad prireikus labai e, e, pagėdatumėm, kad mus kreiptumėtės. Dėkui. Labai ačiū. Kolegoms sakiau, kad šis mūsų aptariamas žmogaus teisų gynimo mechanizmas yra naujas ir jį reikia įdėkti. Jūs minėjot asmenų, šalių sąrašus, bet atrodo nepaminėjot e, Latino Amerikos e, jokios valstybės. Las cifras que ha dado, las cifras que ha... Yes. E, es decir, no, no. Pateikėt keletą statistinių duomenų, paminėjot keletą valstybių, kurios jau e, tiesiog dėgia šį mechanizmą, tačiau tarp, jų, tarp jūsų paminėtų šalių neišgirdau ne vienos Latino Amerikos valstybės. Nors ten vyksta nemažai žmogaus teisų pažeidimų. Uh, E, kaip jau sakiau, taip, tas mechanizmas yra naujas, todėl jau buvo paminėta, kad labai svarbu, jog ES delegacijos e, dirbančios vietoje tuose šalyse skleistų informaciją apie tokio mechanizmo buvimą, kad žmogaus teisų gynimo organizacijos žinotų apie tai. Tad delegacijų e, vadovai, atstovai turėtų viešinti šio mechanizmo uh, E, buvimą. Tad tokia mano pastaba, e, gal galėtumėt sureaguoti vėliau. Aš atrodo paminėjau, paminėjau svarbiausias šalis, kur per pirmuosius mėnesius buvo suteiktos dotacijos e, Brazilijos, Ondūro, Peru kartu žmogaus teisų e, gynėjams, tad e, vėlgi, e, kaip sakant, tame mechanizme jau netiesiogiai dalyvauja keletas Latino Amerikos valstybių žmogaus teisų gynėjų. Dabar žodį suteiksiu poniai Sarai Rinaldi iš komisijos generalinio DEFCO uh, E, direktorato, kad šioji pakalbėtų apie e, šį mechanizmą, kaip mechanizmas buvo sukurtas, jo struktūra, e, kaip juo galima pasiremti teikiant paramą žmogaus teisų gynėjams. Ačiū, ponė pirmininkė, brangus parlamento nariai. Pirmiausia, ačiū, kad mane pasikvietėt, pasikvietėt kaip komisijos atstovę, kad galėčiau papasakoti apie ES humanitarinį žmogaus teisų mechanizmą. Tai yra vienas, tai yra mechanizmas, kuris, kurio paskirtis teikti paramą drąsiems žmogaus teisų gynėjams, toks yra svarbiausias šio mechanizmo tikslas, jis jau buvo paminėtas. Nuo dabar e, prieš pereidama prie mechanizmo kilmės, tai atsakysiu į klausimą. Taip, dabar ES delegacijos dirbančios vietoj jau žino apie šį mechanizmą jos viešina informaciją apie jį ir kartu koordinuoja veiksmus su organizacijomis, kurios dalyvauja šiame mechanizme. Dėl paties mechanizmo Žuano Dien e, pranešimas buvo e, gana išsamus, daug buvo pasakyta, o dabar kaip gimė šis visas projektas. Komisija dabar vėl jau ėmėsi darbų prieš e, dviejus metus, o tas naujasis EIDHR e reglamentas e, kur, kuriame užbrė, nu, nustatytas svarbiausias tikslas teikti paramą žmogaus teisų gynėjams ar jų organizacijoms. Uh, Toks yra svarbiausias tikslas ir to reglamento vienas straipsnis kaip tik numato tokio mechanizmo įkūrimą. Pirmininkė minėjo, kad turim jau ES naują veiksmų planą skirtą demokratijos plėtrai ir žmogaus teisų plėtrai. Ir čia tiesiog vėlgi raginamos valstybės narės uh, teikti paramą žmogaus teisų gynėjų organizacijoms ir pilietinės visuomenės organizacijoms. Tad dabar jau, kaip sakant, pagal reglamentą sukurtas tas žmogaus teisų gynimo mechanizmas jau yra pirmasis žingsnis. Dabar e, š, š, visas šis procesas, per kurį buvo kūriamas mechanizmas, buvo atviras, buvo pateiktas pas, sušauktas pasiūlymų konkursas, mes atrinkom vieną e, tiesiog e, ir čia minėtina 15 milijonų suma, kuri buvo skirta mechanizmų veiklai pradėti. Veiklą pradėjo mechanizmas 15 metų spalį ir dabar parinktas buvo oficialus, e, oficialus šio mechanizmo pavadinimas, tai yra ES žmogaus teisų gynimo mechanizmas. Kokią mes išvelgiam pridėtinę šio mechanizmo vertę? Pirma, pirmą kartą, kada e, tokia didelė suma 15 milijonų eurų skirta tokiai vienai programai. Jau vien tas faktas mums yra naujovė. Kaip jau buvo paminėta, 12 tarptautinių organizacijų konsorciumo pagrindų dirba šiame mechanizme. Tai aišku, teikia tam tikrų išbandymų, tačiau tai yra ir pasiekimas. Na ir čia mechanizmas e, skirtas tam, kad būtų galima dirbti su neprikl... pilietinės visuomenės įvairiom struktūrom. Vadinasi, mecha... mūsų tikslas tiesiog dirbti per šį mechanizmą su pilietinės visuomenės organizacijomis. Kita pridėtinė vertė. Pirmą kartą vienu tokiu projektu ES teikia vidutinio e, trumpo laikotarpio, vidutinio laikotarpio ir ilgesnio laikotarpio paramą. Aišku, mechanizmas, tikimės, įgalins greitai reaguoti tais atvejais, kai iškyla, ten, kur iškyla grėsmė, kai reikia reaguoti, bet kartu jis įgalins tiesiog kurti pajėgumus ir darytis atsparesniems įvairioms e, grėsmėms, pavyzdžiui, organizuojant, sakykime, saugumo mokymus. Dar viena šio mechanizmo naujovė. Pirmą kartą mes didelį dėmesį skelb, teikiam žmogaus teisų gynėjų perkelimui į saugias vietas, skubiam persek, perkelimui, sakykim, tame pačiame regione ar kitame regione, į kitą regioną ar į Europos kokią valstybę, suteikti e, tokiems gynėjams paramą, Dar reikėtų paminėti, kad šis mechanizmas yra ne vienintelė priemonė e, remti žmogaus teisų gynėjus. Kaip žinot, yra kitų programų, tai EIDHR e, skubios paramos e, programa, bet to mes remiam žmogaus teisų gynėjus ir smulkesnėmis sumomis iki 10 tūkstančių eurų maksimaliu šešių mėnesių laikotarpiu, kad ta suma, tos sumos joms padėtų tiesiog persikelti, išvengti persikėjimo grėsmės. Tačiau yra vadinamasis skubos fondas paminėtinas šiame kontekste, čia komisija jį tvarko kartu su išorės veiksmų tarnyba ir ES delegacijomis. Ir suprantama, mes e, kas, kas savaitinius e, koordinacinius posėdžius šaukiam, kad e, užtikrintume, jog nebūtų dvigubo finansavimo, kad, būtų, kad pasikeistume informaciją, kad tiesiog mūsų veiksmai papildytų vieni kitų veiksmus. Ir priminsiu, tai ne vienintelė priemonė remti žmogaus teisų gynėjus, Mes skelbiam konkursus ir, ir kiekvienais metais e, vėlgi atrenkam tam, tam tikrus projektus, kurie specialiai skirti žmogaus teisų gynėjų apsaugai e, biudžetas 5 milijonų eurų, sakykime, numatytas šiais metais. Ir šiais metais vėlgi e, atrinksim projektą, skirta žmogaus teisų gynėjams, kurie daugiausia e, gina moterų teisės apsaugai ir kitais metais tokių teisų gynėjų, kurie gina teisės į žemę. Tad aišku, pasiūlymus teikia, gali teikti ir ES delegacijos dirbančios vietoje. Na ir baigdama noriu pasakyti, kad tie dideli plataus masto projektai, tai iš tikrųjų e, mūsų toji EIDHR programa yra tikrai tokia stambiausia šios ryties programa e, pasaulio mastu. Mūsų tas aptariamas mechanizmas yra mažas, tačiau jis specializuotas. Ir čia tiesiog vėlgi svarbiausias jo tikslas suteikti paramą žmogaus teisų gynėjams, kurie atsidūrė krizės sąlygomis. E, muy... Labai ačiū. Taip. Žinoma, išklausysime ir klausimus kolegų, tačiau prieš tai norėčiau dar tik žodį ponui Garetui O'Brienui, kuris yra Europos išorės veiksmų tarnybos atsingas pareigūnas už žmogaus teisų gynėjų klausimus. Žinoma, taip pat jo bendrabiavimas šioje srityje yra taip pat labai svarbus. Prašau. Labai ačiū, pastengsiu kalbėti trumpai, suprantu, kad laiko nėra daug. Na, iš, iš mūsų perspektyvos aš pristatyti kai ką. Na, šie, tai, ką šiandien girdėjome, tai labai panašu ir tai, ką mes nuolat girdime iš savo delegacijų, dėl to, kad prastėja nuolat situacija žmogaus srityje. Mes taip pat esame įsipareigoję didinti paramą žmogaus teisų gynėjams ir bendravime su DEFCO kolegomis šioje srityje. Iš paminėti keletą dalykų, ką mes jau darome arba ką planuojame artimiausius metams. Pirmiausia, dėl gairių įgyvendinimo. Manome, kad tikrai padaryta nemažai pažangos, lygiant su to, kas buvo prieš keltų metų. Europos diplomatai gana aktyviai veikia įgyvendinami žmogaus teisų gynėjų gairias, jie nuolat sustinka su gynėjais, lanko įkalintuosius, lankosi teismuose, taip pat bendrauja su trečių šalių vyriausybėmis. Per prikartusius metus žmogaus teisų situacija. E, nuolat buvo keliamas klausimas apie tai. Bent 21 šalyje buvo kalba apie atskirus gynėjus arba jų bylas. Ir dažnais atvejais ES pateikdavo sąrašus suimtų asmenų pavyzdžiui. Ir kai kuris atvejais tie suimtieji būdavo paleidžiami gana greitai po sąrašų pateikimo. Nors sunku pasakyti, ar tikrai tai yra su jie su būtent e, tuo, kad ES apie tai pakalbėjo, bet be abejo poveikį darome. 15 metais, lakryčio mėnesį, ES Renvo forumas kalbėjo apie šią temą, kalbėjo apie tai, kad mažėja erdvės plėtiniai visuomeniai, tai buvo pagrindinė forumo tema, ir jungtinių tautų pilus pranešėjas dėl žmogaus teisių, taip pat kitų tautų pranešėjas Augustas Gynėjus dalyvavo šiame forume. Liepas mėnesį buvo patintas žmogus teisų gynimo planas taryboje, ten yra labai pabrėžiama, kad reikia didesnių įsipareigojimų ginant gynėjus, taip pat reikia geriau įtvirtinti ES gairias. Na čia paminėti keletą dar žingsnių, kuriuos numatome įgyvendinimui. 31b Numatoma nuolat kalbėti, e, sudė sąrašą e, bylų, kuriuose dalyvauja žmogus tas gynėjai, tai truputį valstybės narės, ir reikia dokumentuoti atskiras bylas, bei steb... užtikrinti, kad nuolat stebėtume esamą situaciją ir padėtume žmogus tas gynėjams. Toliau yra nauja valstybių strategija, kuri numato tai, kad reikia daugiau dėmesio kreipti žmogus teisų gynėjams, taigi ypač tose šalyse, kur kyla problemų gynėjams, tuomet ES misijos ir delegacijos turės skirti tai daugiau dėmesio ir aktyviau veikti. Veiksmas 10a. Mes taip pat numatysime ir specialias sesijas dėl žmogaus teisių, tiek mokysime kolegas. Misijų delegacijos taip pat ir Briuselį vyko kontaktinių asmenų sutikimas. Vėlgi, jungtinių specialus pranešėjas dėl žmogaus teisių gynėjų atvyko ir kalbėjo su 200 dalyvių ir mes mokysime toliau delegacijas dėl žmogaus teisų gynėjų gairių. Pagal 9, 9A veiksmą, taip pat toliau remsime šį klausimą šalėse santykiuose, taip pat numatome rezoliuciją ir žmogaus teisų taryboje Ženevoje. Mes labai param, taip pat aktyviai paremė šiuo metu, praeis metų rudenį priimta rezoliucija tautose. Toliau 9a veiksmas. Ką beje minėjo kai kurie kalbėtojai, kad kyla iššūkių ypač dėl vizų gavimo. Kiltų problemų, kai reikia laikinai perkelti žmogus teisų gynėjus į Europos Sąjungą arba kitą šalį. Mes iš veiksmų tarnybą, žinoma, na, negalime išduoti vizų, tačiau veiksmų plane yra įsipareigojimas bandyti pagerinti situaciją, daryti gerąją praktiką tarp valstybių narių dėl vizų išdavimo teisų gynėjams. Turime gerų pavyzdžių iš valstybių narių, kurios turi tokias programas. Taigi valstybės narės bendrau šio klausimu ir bandysime paraginti valstybės narės galbūt apsvarstyti, numatyti platesnės tokias programas. Toliau dar pagal devinę veiksmą ketiname toliau aktyviai palaikyti regionius jungtinių tautų mechanizmus, kurie remia gynėjus. Yra jungtinių tautų specialios procedūros, pagal kurias dalinamės e, informaciją apie atskirus atvejus. Terdėsime toliau. Labai ačiū. Labai ačiū. Taip pat norėčiau padėkoti Jums už Jūsų darbą ir pasveikinti. Dabar steiksiu žodį mūsų kolegoms nes vėliau reikės perėti ir prie klausimų dėl Afganistano. Na, nebijo, kad klausimų tikrai yra. Ponas Būda. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ir labai ačiū prelegentams už pasisakymus. Norėčiau vieną dalyką paminėti. Tai išvada, kurią padariau po apsilankimo praeisę savaitę po mūsų vizito Meksikoje ir Gvatemaloje. Ir turiu pasakyti, kad ten susitikom su e, de, tiesiog de, de, dešimtimis tam tikrų organizacijų tiek Meksikoje, kiek Gvatemaloje, bet e, iš tikrųjų e, daug sužinojom. O dabar, kai mes kalbam apie Europos žmogaus teisų gynėjų mechanizmą, tai reikėtų kelti tokį paprastą klausimą savo. Būtent šių organizacijų bičiuliai e, ir reikia kelti klausimą, E, taip, mes kalbėjom e, apie tų organizacijų, žmogaus teisų gynėjų organizacijų priešus, bet kelkim klausimą, kas yra jų sąjungininkai. E, dažnai tokių sąjungininkų jų šalyse nėra. Vieninteliai jų sąjungininkai tarp, tarptautinės organizacijos, sakykime, Europos sąjunga. Ir todėl ir vėl, ir tikrai tada mes kažkaip nesustiprinsim tų žmogaus teisų gynėjų tiesiog pozicijos, jeigu jie dirbs tokiom sąlygom, žinodami, kad jie savotiškai e, karia, karia, kariauja karą prieš visus, bent jau savo šalyse. Tad tiek diplomatai, sakykime, dirbantis vietoje, tiek nediplomatai, ne, ne jie šiaip jau stengiasi suvokti būtent tokį padėtį. Antai, kai susitikom, kalbėjomės su e, Gvatemalos prezidentu ar, ar, ar parlamento nariais, Tai mes tengiamės būtent atkreipti jų dėmesį į tokią būtent jų žmogaus teisų gynėjų organizacijų padėtį, kad šie tiesiog pakeistų požiūrį, kad jie nežiūrėtų į tas organizacijas kaip į prisiekusius priešininkus. Tiesiog mes turėtume e, padėti toms organizacijoms susirasti e, sąjungininkų vietoje, nes dabar vėlgi savotiškai uh, E, jas priešinti su likus kit, kit, kita, kitom visuomenės, sakykime, grupėm ar panašiai, tai būtų neteisingai. Taip, dabar e, Gvatemaloje yra žmogaus teisų gynėjų, kurie įkalinti, e, nes jie yra žmogaus teisų gynėjai. Bet kita vertus, Bet kita vertus, e, vėlgi tarptų tarp, tarp, būna tokių atvejų, kai kalbama apie e, tiesiog pagrobtus ar izoliuotus e, asmenis. Ir mes negalim be atodariškai vien tik tai pasisakyti, sakykime, už tokius asmenį žmogaus teisų gynėjus, kurie, sakykime, kartais ir pasisako prieš tam tikrus įvairius ekonomikos projektus ar juos blokuoja. Tad vėlgi reikėtų į situaciją žiūrėti niuansuotai. Labai ačiū. Eh, ačiū, ponai. Predai, Kalbėti nori labai daug kolegų, bet neturėsim visiems laiko. Um, bueno, voy a intentar dar la palabra, pero tienen, si, si quieren formular una pregunta, eh, mejor que. Suteikčiau jum žodę, bet jei norite užduoti klausimą, tai greitai padarykite, kad ir kitiem kolegom um, liktų galimybė panegomis. Norėčiau padėkoti už pristatymus, ypač ačiū poniai Pik už e, tokį pozityvų pranešimą. Manau, labai svarbu, kad pas mus atvyktų tie, kas iš tiesų išgyvena tai. Uh, išgyvena, bet vis dėlto kalba pozityviai, kadangi mes turime daryti spaudimą ne tik tai vyriausybėm, kurios pažeidžia žmogaus teisų gynėjų teisės, bet turime parodyti savo solidarumą ir skatinti darbą tokių žmonių kaip Anepik. Ir galbūt jūs šiek tiek galėtumėt e, plačiau papasakoti, kodėl jums nepadėjo Prancūzijos konsulatas. Aš suprantu, kad tai sudėtingas rytis ir e, kad, e, kad daug kas aišku gerėja, turint galvoje mūsų delegacijų darbą gyvenant gairias, bet kalba eina ne tik tai apie delegacijas, kalba eina apie valstybių narių diplomatinį korpusą, ambasadas, konsulatus ir situacija gali būti labai įvairi ir aišku, delegacijų vaidmuo labai svarbus yra, teikiant paramą. Žinau, pati buvau ambasadorė šalyje, kurioje teko dalyvauti žmogaus teisų gynėjų bylų nagrinėjimą. Ir iš tiesų buvo labai sunku mobilizuoti kolegas, kad jie ateitų. O tai galėtų viską pakeisti, nes e, yra tokių atvejų, kai, e, tarkim, delegacija, jeigu imtųsi lyderės vaidmens, iš, iš tiesų pakeistų viską ir pasirodytų valstybių narių aišku, ypač e, kai dalyva, kai, kai tai susiję yra su um, kelias pilietybės turinčiais uh, asmenim, kaip panios pik atveju. Ir aš mačiau tokiu atveju, kaip, pažiūrėjau, Angoloje delegacijos įsikišimas viską iš esmės pakeitė, kadangi buvo patvirtinta rezoliucija ir tai viską pakeitė. Buvo mobilizuotos ambasados, kad jos teiktų paramą žmogus teisų gynėjams, tačiau Etiopijoje tai, tai nematome. Matome kaip tik tai, kad viskas yra priešingai, kad delegacija. Uh, iš tiesų visiškai sumenkina tą darbą, kurį atliekame čia Europos parlamente. Čia reikėtų daugiau nuseklumo. Dėkui. Ačiū, ponė Gomis. Panas Topės. Ačiū, pirmininkė. Gerbėmieji svečiai, gerbėmi nariai. džiaugiuosi girdėdamas, kad ES taip rimtai vertina žmogaus teisų gynėjų klausimą, kadangi mes turime remti juos ir ginti. Sėdime čia, susirinkę, taikiai kalbamės apie tai, o tą tą pačią akimirką daugelio žmonių gyvybėms kyla grėsmė. Ir Rumunija suturėjęs ir asmeninės patirties šioje srityje. JAV ambasada tuo metu man labai padėjo, praktiškai išgelbėjo man gyvybę 88-89-aisiais valstybių narių buvimas, dalyvavimas per, per ambasadas gali ir, ir būtų labai svarbus, pavyzdžiui, Kinijoje ekonominiai interesai atrodo ima viršų prieš mūsų demokratinės vertybės ir komun, tose komunistinėse šalise žmogaus teisų e, gynimas turi būti kur kas svarbesnis. Taip pat turime pagalvoti, ką galėtumėm nuveikti Šiaurės Korejoje yra atkirsta nuo išorinio pasaulio ir labai mažai žinome apie žmogaus teisų gynėjus ten. E, žinome apie daugelį jų, bet ne apie visus, kadangi daugeliu atveju jie tiesiog yra atkirsti, izoliuoti nuo išorinio pasaulio. E, turėtumėm dėti daugiau pastangų į tai, kad išsiaiškintumėm uh, daugiau žmogaus teisų gynėjų, kuriems kila pavojus. Daug metų aš praktiškai neturėjau jokios galimybės susiekti su išoriniu pasauliu, galbūt e, per bažnyčią, bet aišku ir bažnyčioje yra skundikų, kur, e, kurie būtų galėję mane skūsti. Uh, slaptoms tarnyboms. Viskas, aišku, nėra juoda balta, nes slaptosios tarnybos yra visur. Norėčiau padėkoti poniai Pik už jos drąsą, narsą, nes be to žmonės taptų sistemų kaliniais. Ačiū poniai tokia. Anas Das. Dasys. Ačiū. Ir aš norėčiau padėkoti poniai Pik. Tai, ką jinai papasakojo, labai sujaudino. Europos parlamente, o visų pirma, čia šiam pamoką pakomitetėje labai gerai suvokiame tai, kas vyksta pasaulyje, ypač Pietų Amerikoje. Ir žinome, kad daug kas gyvena iliuzijomis, kalbant apie tą tikrus režimus, kurie siekia stiprinti oligarchų ar tiesiog atskirų asmenų galę. Tai režimai vykdantis agresiją. vietinių gyventojų atžvilgių. Jūs pasakote, kaip su moteriamis elgiamamas Ekvadorė. Tas pats vyksta ir Venezueloje. Tad iš tiesų labai gerai, kad jūs mums apie tai pasakojate. Europos e, kraštutiniai kairieji pateikė Venezuelą kaip demokratijos e, pavyzdį iš vadovėlių. Vis dėlto e, tie režimai iš tiesų yra tokie, kad kyla klausimų dėl apskritai demokratijos principų žmogaus teisų ten. Ir aš kaip žmogaus teisų pakamčio narys padarysiu viską, kad galėčiau padėti jums atliekant savo darbą. Europoje dar daug reikia padaryti. Dėkui. Ačiū, panas Užtrevičius. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti už šį pozitį, šias diskusijas, nes tai ne vien diskusijos, ne vien keitimasis informacija, mes tikrai remiame jūsų vykdomą veiklą ir turėtumėm jūs drąsinti, nors žinome, kaip kartais tai e, pavojinga, kaip daug iššūkių kyla. Tiesą sakant, pirmininkė, mes turėtumėm padaryti viską, kad kreiptumėmės e, į Europos komisiją ir EVT, kad būtų teikiama visokiojopa politinė, administracinė, finansinė parama toms organizacijoms, e, e, kurios remia ir vienyje žmogaus teisų gynėjus visame pasaulyje. Mano klausimas prelegentams būtų toks kol žmogaus teisų gynėjai yra tiesiog pavieniai asmenės. E, represijas vykdančios valdžios institucijos e, džiūgauja. Kaip jūs įsivaizduojate poveikį pilietiniai visuomeniai? Nes e, jūs tai ginate, kalbate jų vardu. Ar matote kažkokių tai tendencijų? Uh, Ar perimama yra jūsų žinia, ar plinta ta informacija, ar pilietinė visuomenė mobilizuojasi, kad apgintų jūs tam tikrose valstybėse? Kaip vyksta šitas procesas? Ar, ar yra teigiamų tendencijų ir kiek mes galėtumėm jums padėti mobilizuoti savo pilietinę visuomenę, kadangi tai yra labai svarbus dalykas - nelikti vienišų balsų tyruose. Ačiū panai Užtrevičiui, pane Lochbilder. Like Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau tikrai pasidžiaugti, kad tas naujas e, mechanizmas sukurtas, nes žmogaus teisų gynėjams reikia paramos, kartu e, mums reikia jų paramos tam, kad situacija įvairiose šalyse gerėtų. Dabar pirmiausia buvo jau pasakyta, kad žmogaus teisų gynėjams reikia politinės paramos. Todėl jūsų norėčiau paklausti. Ar jūs manot, kad teikiama pakankamai e, politinės paramos, e, sakykime, te, žmogaus teisų gynėjams ir kai jie kritikuoja didelės tarptautinės bendroves. Nes e, tad e, taip, kartais, kai jūs kalbate apie tai, e, Ir pasižiūrėjus į tas šalis, kur žmogaus teisų gynėjams e, yra didelė grėsmė, kaip Persų įlankos valstybėse ar Azerbaidžiane, ar Azerbaidžiane tai vėlgi tam tikrais atvejais jūs kalbat apie tai, e, kitais atvejais vėlgi ne. Todėl norėčiau tą progą jūsų paklausti. Kodėl jūs taip darot ir kartu tarptautiniu lygiu? O dabar dėl paties mechanizmo turiu klausimą. Jūs minėjot, kad tą mechanizmą sudaro nevyriausybinio organizacijų konsorciumas kartu EIDHR programa. Tai vėlgi, kaip jūs atrenkat projektus, kokiais kriterijais? ir ar turit jau sukaupę patirties apie žmogaus teisų gynėjų perkelimo klausimus, sakykime, ar mechanizmas e, lei, taip pat skirtas, sakykime, profsąjungų aktyvistams ar e, informatoriams. Ir paskutinis klausimas, tai ką paminėjo Ana Gomes, ES delegacijų darbas. Kartais taip, ten dirba uh, tikrai geri žmonės, o kartais vietos nevyriausybinės organizacijos skundžiasi, kad tiesiog jie neprieina prie tų delegacijų. Antai panašiai, e, man tai buvo pasakyta. E, e, Egipte, pavyzdžiui, kai, ne, ne, kai delegacijos, vėlgi, kai nesuteikiamas, sakykime, E, leidimas apsilankytis ten kalėjimuose ir panašiai. Tai kaip Jūs vertinat tokius atvejus? Labai ačiū. Taip, dabar iš ties e, e, pateikta kalbėtoja visada pateikia labai tikslingų klausimų, bet kita vertus reikėtų apriboti jų skaičių. Pone Post. Pratesiu Barbaros Lochbiller mintį. Pirmininkė, ne, ne, mes nebeturim laiko jau. Bet juk mes nesutarim. Aš norėčiau pakomentuoti keletą dalykų tam tikrose valstybėse narėse. Sakykime, yra taip, kad organizacijos neturi e, ryšių su e, vyriausybė, kadangi nėra pasitikėjimo. Todėl vėlgi mes turėtume e, šiaip jau kalbėdami, tiesiog kalbėdamiesi, su savo ES e delegacijomis dirbančioms, e, dirbančiomis vietoje atkreipti dėmesį į būtent į tai. Ir čia e, vėlgi pratesiu kolegos priedą mintį, nes kartais tikrai tai pavojinga būna. Dabar ta organizacija protectdefenders.eu kaip mechanizmas uh, E, klausimas toks, ar čia e, jis e, taip yra ES mechanizmas ir klausimas Rinaldi. Jūs minėjot 5 milijonus tų specifinių lėšų numatytų dabar žmogaus teisų gynėjų, paramai gynėjų, kurie dėmesį dabar skirs moterims. Toliau kitas klausimas. kaip dabar, e, ar, ar vyksta koks nors bendradarbiavimas ir kaip bendradarbiaujama tarp šio mechanizmo ir ES e, išorės veiksmų tarnybos. Na ir dar norėčiau padėkoti e, prelegentams už tokį užsiengažavimą. Aš pati šiaip jau tikrai dirbu daug šiais klausimais ir aš suprantu, e, kokia yra svarbi politinė parama. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti mūsų svečiams už tai, kad atvykot ir papasakojot apie tai, kokia žmogaus teisų padėtis įvairiose šalyse, ypač Venezueloje. Aš pati dalyvavau rinkimų e, stebėtojų delegacijoje e, kartu su ponu Prieda, grįžom iš e, Meksikos iš ten vykusio sustikimo, kur buvo aptarinėjama žmogaus teisų padėtis. Daugiau kaip 600 bendradarbiavimo projektų metų e, yra e, Meksikoje ir maždaug 10 procentų maždaug tų projektų orientuota į tokias, tokius Meksikos regionus kaip Čiapas, kitus, e, kuriuose padėtis labai nestabili. Ir pritariu tam, ką sakė kolegos. Europos parlamentas turėtų garsiai apie tai kalbėti. Šiame kontekste didelis vaidmuo tenka mūsų delegacijoms ten dirbančioms, kad šios skleistų ES diplomatiją. Aš sutinku su kolega Preda ir čia vėlgi uh, turiu pirmiausia galvoje Meksiką, bet aišku galėčiau paminėti ir kitas valstybės, kur ten duris visai mums uždarytos, bet aš čia turiu galvoje vis dėlto tas šalis, kuriuose duris atver, atvertos, kur pal, mes palaikom ryšius, sakykime, su nevyriausybinėm organizacijom. Uh, Tačiau labai svarbu e, vis dėlto taip e, betodariškai neskirti, neatskirti, sakykime, tų organizacijų ir, ir kitų visuomenės struktūrų. E, reikėtų kartu atsižvelgti į vietos įstatymus. Gal būtų galima pasvarstyti, kaip tiesiog E, būtų galima kažkaip ir suvesti nevyr, nevyriausybinės organizacijas su kitom struktūrom. Dabar tas dokumentas tikrai geras, tačiau nesutikčiau vienu klausimu. Kai kalbama apie piliečių apsaugą Tad dabar vėlgi e, dažnai dabartinėmis sąlygomis pasitelkiamas kovos su terorizmu argumentas kovoje su um, žmogaus teisų gynimo organizacijomis. Tai būna Afrikos valstybėse, kitose, kitų regionų šalyse, bet negalima um, apibendrinti to reiškinio. Uh, tai nėra padėtis šiuo požiūriu vienoda e, visose šalyse. Negalima daryti tokių vienodų išvadų. Aš žinau, sakykime, apie atvejus, kai antai kai, sakykime, neatsakoma, kad Ispanijoje žmogaus teisų pažeidinėjimai yra akivaizdus, tad mes vėlgi neturėtume išleisti iš akių ir tokių argumentų. Generalna opinija, že klimat. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar yra tokia bendra nuomonė, kad žmogaus teisų gynėjų padėtis pablogėjo ir dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, tuose šalise, kuriuose dirba, yra e, ekonominė krizė, ji neįveikta, e, tai vienas veiksnys, kita. Vis daugiau pasaulio vietų e, kyla konfliktų, vis daugiau konfliktų. Ir trečia priežastis. Karas, kuris dabar paskelbtas terorizmui, galbūt tai irgi e, tiesiogiai ar netiesiogiai prisideda prie žmogaus teisų gynėjų blogėjančios padėties. E, dažnai pasitelkiamos kovos su e, teroristų, kova su terorizmu ir tą, tą matom, sakykime, mūsų kaimininėse šalyse, kur gynėjų organizacijos tiesiog paskelbiamos kaip, kaip E, priešai. Kartais, taip, mes kalbam apie teisės, ypač teisės žmonių, kurie gyvena autoritarinių režimų sąlygomis. O e, šiame kontekste labai svarbus, svarbi ES priemonė EIDHR Tačiau vėlgi tas mechanizmas ne visada pasiteisina, kadangi numaty, vėlgi numatyti pagalba pagal jį kartais užtrunka ilgai, o e, būna atveju, kada žmogaus teisų gynėjams reikia skubios paramos, kai jie netenka darbo, kai jiems tenka persikelti į kitą vietą. Norėčiau paklausti apie ES e, demokratijos klaidos mechanizmą. Galbūt e, juo būtų galima pasiremti tam, kad e, žmogaus teisų gynėjams, kuriems reikia skubios paramos, kad toji parama būtų kuo skubiau suteikiama. Taip, ačiū. Na, Mes esam parlamentas, tad labai suprantama, kad savo laiką leidžiam šnekėdami. Bet štai turime ir svečių šį kartą, šį rytą. Ir galbūt reikėtų ir paskirstyti jiems šiek tiek laiko, kad tai jie galėtų pasisakyti. 12 minučių skirsiu iš viso atsakymams. Bet galbūt ne visi turės atsakinėti. Galbūt pirmiausia paklauskime tų žmonių, kurie yra iš išorės atvykę, pane Pink pavyzdžiui, o po to jau europiečiai nutars, na, institucijų atstovai nutars, ar reikės jam atsakyti, galbūt ponas Rinaldi, dėl mechanizmo, pavyzdžiui, dėl Europos veiksmų. Taigi, pirmiausia, tiksiu žodį ponė Pik. Labai trumpai, prašau. Norėčiau atsakyti į pono Bredos klausimą, bet dabar Ekvadore E, taip, e, mūsų tos organizacijos, organizacijose dirba ir žurnalistai, ir, ir užsiimama indėnų, sakykime, teisėmis, LGBTI teisėmis. First, uh, to... Bet vis tik paramos nesulaukiau, nepasitokęs žurnalistė, nes vis tik kad atvyko policija į mano butais įsiveržė, pasakė, a, žurnalistė, na tai toks tavo darbas, tai tokia jau rizika yra. O, kita, o paskui Prancūzija nebereagavo į mano teismą dėl to, kad aš esu pat ir Brazilijos piliečia. Taigi tai tiek. Toliau. Dėl situacijos blogėjimo. Na čia yra keli svarbus tiksliai. Na čia vieną pavyzdį duoti. Mano partnerį teisė už sabotažą ir terorizmą. Ir kai paskutinį kartą jis pasodino į kalėjimą, tai jį pasodino už altruistinį terorizmą. Taip parašyta dokumente. Nes jis gynė vandens teisės, tai buvo alt, altruistinis gestas, tačiau jisai buvo pripažintas teroristu, nes naudos smurto. Taigi matome, kad jaunimas vis su, kartais sudinamas į kalėjimą be teismo už tai, kad aptarinėja aplikosios klausimus. Ir, pavyzdžiui, jie išteisimi už terorizmą už tai, kad čia Gavaros knygą turėjo ir panašiai. Panašiai buvo pasakyta kitų kalbėtojų. Kad štai problema su Ekvadoro vyriausybė ir tai, kad matome, kad kairiuosius, kurie puola kairiuosius judėjimus, tad labai sunku yra įrodyti pasauliu, kas vyksta. Toliau dėl poveikio pilietiniai visuomeniai, tai žinoma, poveiks labai stiprus, tačiau iš prie to, ką jau pasakiau anksčiau daug lengviau yra padėti žmonėms įgyvendyti demokratiją, negu tai iš jos padaryti pažiūrėtinė visuomenė vis gali dėrėtis, nesutarti, na, vyksta demokratija tokiu būdu. Tai demokratija išvyksta tol, kol, kol pilietinė visuomenė veikia. Tad poveikis yra iš, pasireiškia iš karto. Ačiū. Dėkuoju. Panas Roka. Ačiū, na, buvo keli klausimai. Tai svarbu, žinoma, yra ne tik Ekvadoras, mes taip pat ataskaitą kalbame apie Keniją ir Etijopiją, tačiau visose regionuose taip pat dalykai matomi ir Egipte, ir Persų įlako šalyse, taip pat, aišku, ir Europoje yra problemų. Taigi, žmogaus teisų gynėjų apibriešti apima ir tai, kad jie turi būti taikus. Tai, tai taip pat numatytas mechanizmas. Jeigu yra smurto, tai tuomet jie nebepatenka jau į tautų deklaracijos apibrėžimą. Ir žinoma, bandoma jos valstybių pusės padalstyti kaip teroristus. Tačiau, žinoma, aišku, reikia užtikrinti jiems, jiems saugę erdvę. Toliau dar perkelimo klausimas. Ar klausimus, kurį norės perskelti ar į Europą, ar kitą šalį. Tai čia matote leidinį, kuriame apie tai kalbama, dispatches. Ir visais atvejais mes palaikome perkelimus. Didžioji dauguma, 52 procentai, yra perkelimi savo šalyje. 36 procentai nori per, būti perkeliami į kitą šalį savo regione ir tik 12 procentų iš visų e, yra perkeliami iš savo regiono. Pavyzdžiui, kad tas iš Angolos į Braziliją išvyksta, o nebūtinai į Europą. Taigi tik labai nedaug tas raportas, kuris vyksta į Europą. Ir dėl vizų na, yra daug problemų. Čia noriu pasakyti, kad visuomet, kai remiame perkelimus, tai apie 70 procentų atvejų, kai žmogaus teisų aktyvistai perkeliami, jie po trijų mėnesių grįžta, nes situacija pasaro pakankamai sunkiai, kad jie galėtų grįžti. Apie 20 procentų dar gynėjų laikinai dar lieka kuriam laikui, pavyzdžiui, šiems mėnesiams, pavyzdžiui, man nors gauna stipendiją ir tik 4 procentai pasiprašo kitoje šalyje prieglopščio. Bet vėlgi tai nebūtinai yra Europa, tai kitas regionas. Taigi matome, kad šis skaičius labai mažas. Ir tai sakau dėl to, kad suprantu, jog na, vizų klausimas yra labai jautrus. Toliau buvo kritikos dėl to, kaip mes kariavimo. Na, mes Frontline Defenders esame grupė ir mes laikomės tų pačių kriterijų, nes esame konsorciumo dalis. Ir mes remiamės kriterijus, pagrindas yra mums e, rizika. Ar ga, galime patvirtinti, ar tas žmogus yra tikrai žmogatės gynėjas, jeigu matome, kad yra jiems grėsmės, darome, ką galime, kad padėtume. Toliau solidarumo tinklai ir žmogaus teisų gynėjai. Na, manau, čia situacija būna įvairi. Iš tos pusės gali būti labai tvirtų solidarumo tinklų, pavyzdžiui, Ekvadorė yra solidarumo tarp įvairių sektorių. Taip pat gali būti ir geras solidarumas, pavyzdžiui, Latino Amerikoje, ten yra labai geras pavyzdys. Taip pat kitos regionas, pavyzdžiui, Afrikos kiekvienas poregionis turi savo žmogus tiesioginiai tinklą. Ir jie dirba, bando apsaugoti vieni kitus, jie solidariai saugotose šalyse veikiančių žmogus nesigynėjus. Taip pat, nors matome tokią strategiją, kad juos reikia valdžia bando izoliuoti, stigmatizuoti, tai, tai veikia, tačiau matome ir priešingą tendenciją. Toliau. Dar buvo pastaba. Norėčiau padėkoti kolegą iš pristatymą, kad daro Garitojo Brandį už tai, kad daro sąjunga. Norėčiau pasakyti, kad e, duoti pinigų yra labai lengva. Tačiau politinė parama yra stikesnis dalykas. Tačiau mes tikrai supratome, kad Europos išrinkimų tarnyba daro, ką gali ir mes štai dėkojame ir skatame daryti daugiau. Gairės yra geras dalykas, bet supratome, kad situacija skiriasi tarp šalių ir matome, kad visos šalis nori griežtai pasisakyti, nes, pažiūrėjau, ekonominių interesų ir mes, žinoma, visą tai suprantame. Tai dėl to beje mes dėkojame ir jūsų komitetui, kad jūs vaidinate savo vaidmenį. Pavyzdžiui, toks klausimas yra kaip patvirtinimas apie tai, kiek žmonių žuvo yra labai svarbus dalykas. Beveik 200 žmonių žuvo, nužudomi kasmet. Labai svarbu yra, matome, kad skaičius auga. Todėl labai svarbu kiekvieną kartą grįžti pasakyti, kad tai nutinka. Ačiū. Labai ačiū. Pone Rinaldi užbaigs. Ačiū, pabandysiu atliepti virs klausimus apie mechanizmą. Pirmiausia, kaip palinkome tą konsorciumą 12 NVO. Net tai jie susibūrė jie susibūrė šiam projektui ir mes parikom jas pagal mūsų kvalitetą, pagal tai, kad jų profesionalumas, gebėjimas įgyvendinti tokią paramą ir kitus įvairius komponentus. Taip pat e, vertiname jų galimės pasiekti gynėjus. Nes mes turime įvairių regionių laukų ir todėl regionų tinklų ir labai svarbu, kad būtų vietoje jie galime pasiekti. Toliau dėl žmogaus teisų apibrėžimo, na, mes galime tai paremti. Toliau dėl aktyvistų, informatorių, tai mes vėlgi naudojamės tą apibrėžtimį, kurią remiasi kitos tautos, nes ta apibrėžtis yra pakankamai plati. Galima tai turėti galvoje. To klausimas dėl to, ar mechanizmas taikomas ir ES viduje. Tai netaikomas ES piliečiams, nes finansuojama iš EIDHR ir tai numatyta išorės veiksmams, tačiau galime perkelti ne Europos Sąjungos piliečius Europoje. Ir numatyta apsaugos programa. Aišku, vėlgi yra pribojimai dėl Europos Sąjungos vizų, bet mes visų pirma kreipiame dėmesį į ne Europos Sąjungos žmogus teisų gynėjus. iki vasaros paskelbsime naują konkursą projektams pagal į EIDHR. Tai kas dėmesį bus skiriama moterų teisų gynėjams. Tai žmogus teisų gynėjams, kurie gina moterų teisės. Na, negaliu kol kas visų kriterijų nurodyti, tačiau kaip visuomet pagal EIDHR visuomet numatome pasaulinį konkursą ir taip pat įtraukia projektus vietinius ir žinoma gali davati įvairias plėtinės visuomenės organizacijos, tačiau labiausiai raginame vietinės organizacijas dalyvauti. Toliau dar labai trumpai dėl situacijos Šiaurės Korėjoje ir išlės uždarumo. Na, mes siekėme taip pat matyti veiksmų ir toms uždarom šalims, numatėme krizinę tam tikrą mechanizmą, taip pat numatėme paramos projektų tenais kaip ginti žmogaus teisų aktyvistus. Žinoma, tai yra labai labai sunku, bet mes turime tokį instrumentą. Taip pat bendravėme su Europos Sąjungos demokratijos fondu, apie tai buvo klausta. Na, manau, kad mes galime ir pagal EIDHR greitai sureaguoti, bet aišku, reikia institucijų ir instrumentų, ir su jais koordinuojame veiklą, taigi glaudžiai bendarbiaujame. Toliau dėl sąjungininkų paieškos visuomenėje. Na tai taip, šis skubos fondas yra aktyvus reagavimo būdas į grėsmės, grasinimus. Tačiau reikia, žinoma, aktyviai siekti, kad tokių grėsmių ir grasinimų neliktų. Čia remiamės nacionalinėmis žmogus teisės institucijomis, jeigu jis egzistuoja, bandome jas remti, stiprinti, ombudsmeną pavyzdžiui, jeigu egzistuoja, aš tokia pareigybė. Toliau taip pat siekime užtikrinti, kad į vystimąsi požiūrį būtų paremtas žmogaus teisėmis, bandome įtraukti žmogaus teisės į vairius kitus klausimus, pavyzdžiui, buvo kalbama apie ekonominius projektus. Nenorime prieštarauti ekonominius projektams, tačiau norime užtikrinti, kad jie tikrai gintų teisės ir užtikrinti, kad visą laiką būtų teisės tinkamai ginamos. Ačiū. Labai ačiū. Žinoma, diskusija tuo nesibaigia. Be abejo, liko dar klausimų, kurie turbūt iki galo gali atsakyti. Tačiau siūlyčiau. Siūlyčiau galbūt sesiją atskirą numatyti tada, kad tiems, kas dirba žmogaus teisų klausimais, kad tie, kas dirba su gynėjais, pažiūrėjau, komisijoje, galėtų daugiau pakalbėti. Ir taip pat yra tokia gynybos linija. Na, mes dabar sakėmėte ties svečiais iš išorės, nes jie dažniausiai ne visuomet gali atvykti. Ir mes 30 minučių vėluojame pagal programą savo darbo tvarkę. Supratau, kad tema labai įdomi, žinau, kad tai užtruks laiko. Na, visiems labai dėkoju. Labai ačiū, kad dalyvavote ir mes, žinoma, jūs toliau remsime. Labai ačiū. O dabar pereikime prie kito klausimo. Bueno, vamos fatal de tiempo, así que por favor les ruego que. Šiek tiek atsiliekame nuo to, kas numatyta darbo atverkėje. Pone Preda. Turime tęsti darbą. Sakote, kad e, valdinga labai esu, bet iš ties e, atsiliekame. Suteiksiu žodį ponui Auštrevičiui, delegacijos ryšiams Afganistano vadovui. Kartu su juo organizavome šį apsikeitimą nuomonėmis. Afganistanas kryškelėje, jeigu taip galima pasakyti, labai svarbu analizuoti padėtį, galvoti apie tai, kaip mes galėtumėm padėti šaliai kad e, jie visiškai nenugrimstų į nesaugumo duobę. Dar laukame e, viešnios, bet pirmą suteiksiu žodį e, poniui Oštrevičiui, kad jis padėtų mums šiose diskusijose. Gerbiama pirmininkė, gerbiami svečiai, kolegos, gerbėmieji, kaip e, delegacijos ryšiams Afganistano vadovas, e, tai e, nuoširdžiai sveikinu atvykusius apsikeisti nuomonę dėl žmogaus teisų padėties Afganistane, vertinu galimybę diskutuoti tai DROA pakomitetėje Ypač sveikinu e, mūsų svečius iš kairės ir taip pat tos, kurie dar prisijungs. Taip pat džiugiuosi matydamas e, atstovus e, iš Afganistano ambasados Europos Sąjungoje, Briuselėje Jie pristatys situaciją vietoje. Labai ačiū, kad atvykote. Apsikeisti nuomonėm ES yra e, pateikusi ilgalaikių įsipareigojimų Afganistanijos žmonėms. 14 metų Liepo užsienio reikalų ministrai susitarė dėl naujos strategijos skirtos Afganistanui iki 16 pabaigos bus susitelkti tai, kad būtų skatinama taika, saugumas, stabilumas, tai tvirtinama demokratija, skatinamas na, vystimasis, kad būtų įtvirtinta žmogaus, tei, žmogaus teisės, ypač moterų teisės įstatymų viršenybė. Iš to akivaizdu, kad mes gerbėme moterų teisės, tai vienas ES prioritetų Afganistane. Pernai, lapkričio 26, Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją, kurioje išreiškė didelį susirūpinimą dėl prastėjančio žmogaus e, teisų ir e, saugumo padėties Afganistane, ypač e, galvojant apie tai, kokios įtakos galėtų turėti moterų teisėms religiniams ir tautiniams mažumoms, žmogaus teisų gynėjams ir žurnalistams. Šiame kontekste parlamentas prisiminė uh, apie įstatymą skirtą panaikinti smurtą prieš moterį. Tas įstatymas buvo patvirtintas 9 metais ir kreipėsi į Afganistano valdžios institucijas, kad būtų skiriama daugiau dėmesio ir finansavimo žmogaus teisų um, gynėjams, kuriems kila pavojus arba prie kur, prieš kurios vykdomi iš, išpoliai. Man uh, labai malonu pristatyti du pranešėjus. Uh, šios dienos diskusijose. Visų pirma, tai pane Hame Zahid, ji yra dirbusi ne vienoje žmogaus teisų organizacijoje Afganistane, Pakistane, taip pat yra dirbusi su UNDP e, Afganistane. E, jo savo tyrimuose jis susitelkė į pažeidimus socialinio ekonominio teisų ir valstybės nusikaltimus. Uh, Um, perinamojo teisingumo kontekste ir Afganistanas šeimomas kaip pavyzdys. Jis, ji yra įgyjusi magistro laipsnį um, Londono ekonomikos ir politinių mokslo mokykloje ir dabar kaip tik tai baigė um, kriminologijos doktoratūrą Liuveno universitete. Yra paskelbusi labai daug straipsnių apie savo patirtį Afganistane. Uh, Antrasis e, mūsų pranešėjas, pranešėjas, tai bus pane Maja pas, Pastakija, ji yra tyrėja, dirbanti Amnesty International ir e, kai ji prie mūsų prisijungs, plačiau ją pristatysiu. Tad e, tuo gerbiama pirmininkė norėčiau kreiptis į mūsų pirmą pranešėją, kad na, ji padarytų savo pranešimą ir galbūt vėliau atsakytų į klausimus. gerbėmieji. Labas rytas, ačiū už kvietimą atvykti pas Jūs. Žinoma, kalbėti apie tokią sudėtingą reikšinį kaip moterų teisės Afganistane nėra lengva, ypač uh, na, per, per tiek laiko. Ir tai sudėtinga ne todėl, kad e, viskas nėra vien tik tai juoda ir balta arba mėlyna, kai buvo e, prie Talibano režimo per pastarosius 15 metų daug kas pasikeitė, daug kas pasikeitė teigiamą linkmę, tačiau lieka ir asmeninių iššūkių. Aš trumpai aptarsiu šios klausimus ir remsiuosi e, kai kuriais tyrimų dokumentais, taip pat savo apmąstymais ir patirtimi. Jeigu įvestumėm internete paiešką e, moteris Afganistane, tai pamatytumėm daugybę puslapių su vaizdų, kur jos yra e, vaizduojamos kaip lošinamos, deginamos arba dangstamos, kad nesimatytų veido. Iš tiesų, e, moterų padėtis Afganistane yra sudėtinga ir netgi žlugus Talibano režimu, tai yra paradoksalu, kad vis dėlto labai dažnai pranešama apie prievartinės santaukas, savižudybės, tai kaip moteris luošina vyrai, šeimos nariai, kaip jos yra žaginamos. Uh, Ir e, remintis 13 metų tyrimų paskelbto Afganistano nepriklausomos žmogaus teisų komisijos buvo užregistruota daugiau negu 4 tūkstančiai smurto prieš moteris atvejus. 14 metais buvo paskelbta metinė ataskaita, kurioje uh, Žmogaus teisų stebėjimo organizacija perspėja apie tai, kad moterų padėtis blogėja. Be to, kovos su smurtu prieš moteris įstatymas patvirtintas 9 metais iš esmės nėra įgyvendinamas ir tos moteris ir merginos, kurios pabėga nuo smurto ir prievartinių santokų, yra, yra įkalinamos, jos nėra laikomos aukomis. Senai, nesenai, 15 kovo 19 įvyko Um, incidentas. Jauna moteris uh, Farfarkunda buvo žiauriai nužudyta minios kabulė, ji buvo apkaltina to, kad buvo sudeginusi uh, Koraną, susirinko netrukus didžiulė minė, kurią ji uh, spardė, tampė, mėtė akmenim, važinėjo per jos kūną um, mašina ir galų gale sudegino jos lavoną. Tai pribloškė visą E, visą tautą. Ir iš tiesų re, ir įvykis ir reakcija neturi precedento, bet apie tai e, vėliau. Iš tiesų apie moterų padėtį galima kalbėti dviem lygmenim. Galima kalbėti apie normatyvinį lygmenį ir apie realijas. Normatyvinių požiūrių labai daug dokumentų e, teikia svarbos moterų klausimui visuomenėje. Nuo Afganistano konstitucijos iki nacionalinės vystimosi strategijos, nacionalinio veiksmų plano skirto moteriams patiriama Afganistane, e, taip pat e, galima pasakyti, kad visuose dokumentuose yra pabrėžiamas moterų aktyvus dalyvavimas ekonominiam, socialiniam, kultūriniam, politiniam gyvenime. Vis dėlto realybė yra tokia, kad yra daug iššūkių, moteris nesaugios, yra klesti nebaudžiamumas, korupcija, yra struktūrinių e, kliuvinių, įskaitant kultūrinės kliūtis, tai, kad trūksta žinių. Ir iš tiesų moteris negali naudotis savo pagrindiniam žmogaus teisėm, nepaisant to, kad milijardai dolerių yra skiriami Afganistanui tarp, kaip tarptautinė vystimosi pagalba. 2015 m. lyčių neligybės indekse e, buvo Afganistanas įvardytas e, kaip tarp šalių, kur e, žmogiškasis išsivystinimas yra bene mažiausias. E, buvo nagrinėjami tokie rodikliai kaip reprodukcinė sveikata, kaip gyvdybių mirtingumas, paauglių gimdymai. Ir Afganistane um, gimdyvių mirtingumas yra 400 e, šimtui tūkstančių, uh, paauglių gimdymai uh, sudaro 87 gimdymus iš tūkstančio. Uh, E, moteriams tenka 27 procentai vietų parlamente, 6 procentai e, suaugusių moterų yra įgyjusios vidutinį arba aukštesnį išsilavinimą palyginti su 30 procentų vyrų e, tarpe. Moterų dalyvavimas darbo rinkoje yra 16 procentų palyginti su 80 procentų tarp, tarp vyrų. Ir iš tiesų šie skaičiai nelabai yra pasikeitę nuo 12 2013 metų ir tai e, rodo, kad e, poslinkiai vyksta labai lietai, neefektyviai, galvojant apie pokyčius e, moterų afganių gyvenime. Ir iš tiesų didžiuliai skirtumai yra tarp miesto ir kaimo vietovių. Ir iš tiesų, kiek galimybių moteris turi kreiptis į teismų sistemą. Tai rodo, kaip teismai reagavo ir Farkundas um, e, atveju ir e, ta būrėja, e, kuri pasakė, kad ji e, pakurstė šitą incidentą, buvo pripažinta e, nekalta. E, policijos pareigūnams, kurie neįvykdė savo pareigų, buvo tik tai pagrimuota pirštu. Ir iš tiesų galima pasakyti, kad teismų sistema yra viena labiausiai korumpočiausių. Ir moteris iš tiesų visiškai jie nepasiteikėme. Ir e, dešimtaisiais metais tik 5 procentai iš daugiau negu 2000 teisėjų buvo moteris, tik tai 35 prokurorės iš 546 prokurorų, tik tai 75 teisininkės iš 1200 ir visiškai nėra nei vienos moters devinių narių aukščiaus, aukščiausio teismo taryboje, e, moterų policininkių yra labai nedaug. Bet vis dėlto reikėtų e, pasakyti, kad jeigu yra priespauda, yra ir pasipriešinimas, ir, ir iš tiesų yra ir kita monetos pusė, nors ir nepristatoma yra vakarų žiniasklaida. Ir norėčiau pasakyti, kad per pastarosius metus afganų moteris pradėjo būsti arba bent jau yra galimybės tam. Tai matoma iš pilietinės visuomenės veiklos vietos lygmenių. Taip pat, jeigu paimtumėm skaičius, pavyzdžiui, kiek mergaičių eina į mokyklą arba jeigu pažiūrėtumėm, kad mažėja gimdyvių mirtingumas ir tai, tai rodo tam tikrą sėkmę, tačiau vis dėlto tai neatspindi afganių moterų atsparumo kasdienių iššūkių akivaizdoje. Ir aš pati tai mačiau, kai dirbau, dirbau su projektu Afganistano žmogaus teisų ir demokratijos organizacijoje. Aš ir, ir, ir toliau dirbu su šita organizacija. 10.14 ši organizacija at, atliko arba gyvendino du meninius projektus įvairiose Afganistano regionuose tas projektas buvo skirtas e, moterų teisų klausimui. Pirmasis, e, pirmasis projektas gilinosi į tai, e, kokios yra moterų kasdienybės realijos. Antrasis projektas susitelkė į moterų teisės, žiūrint vyro akimis. Ir iš tiesų ši iniciatyva buvo iš, iš apačios, dalyvavo apie 9000 vyrų ir moterų pačių įvairiausių profesijų. Daug detalių čia nepateiksiu, tačiau galiu pasakyti vieną, kad jeigu norime prasmingų pokyčių afganų moterų gyvenime, gyvenime turime sutelkti į struktūrinius klausimus, nes jos įgalinamos turi būti iš vidaus, nes, nes iš tiesų tai ne, neturėtų būti suvinėjimo um, arba konservavimo projektais. Reikia struktūrinių pokyčių, reikia uh, kuo plačiau šviesti moteris, uh, merginas, merginas mer mergaitės. E, taip pat reikia dirbti su vyrais, ypač iš religinių institucijų moterų klausimų, nes moterų empatipacija yra neįmanoma, jeigu nepasikeis vyrų mentalitetas, e, ypač e, tokioje patriarchiškoje ir hierarchiškoje visuomenėje kaip Afganistanas. Ir galiausiai moterų afganių aktyviščių reakcija ir Farkundos e, nu, nužudimą e, iš tiesų tapo puslapį šalies e, istorijoje, kaip, kaip ir pats, pats incidentas, nes moteris Afganės sulaužė uh, šimtmečių e, tabu nešė Farkundas karstą ant savo pečių, po, o e, suėjus 40 dienų po jos mirties e, Kabulo centre susirinko aktyvistai ir atkūrė jos nužudimo sceną ir tuo iš tiesų jie parodė ir Afganistano gyventojams, ir tarptautiniai bendruomeniai, kad Farkunda buvo nužudyta, bet nepasipriešinimo balsas. Ir iš tiesų tam balsui reikia paramos ir dėmesio dėmesį. Ačiū Jums ir norėčiau Jums pa, e, parodyti trumpą, trumpą e, filmą e, ir tai labai trumpas filmas, tikiuosi, pristatys abipusės, apie kurias kaip tik ir kalbėjau. just quickly to clarify that this was of course not the actual scene which itself was also filmed the, the very horrific and Taip, po to baisingo incidento e, jis buvo nufilmuotas e, videokameromis, e, mobiliaisiais telefonais ir tai tikrai siaubinga būtų parodyti. O dabar tai, ką mes ką tik pamatėm, čia atrodo amerikietė aktorė, E, suvaidino tą sceną ir e, itališ, Italijos partizanų e, daina buvo pritaikyta būtent Afganistano sąlygomis šiuo atveju. Labai ačiū. Labai ačiū už pasisakymą, ačiū už trumpą videofilmą. Na ir dabar, belaukiant antrosios prelegentės, galim pateikti klausimų ir atsakyti juos. Ana. Ačiū komitetui, kad e, surengėt štai tokį briefingą, per kurį mes galime aptarti Afganistano ypač moterų teisės, nes tema tikrai e, buvo e, iki šiol nuo šalyje. Mes turim štai parlamento ekspertų, Brigitte Batai, kuri irgi padėjo sukurti Afganistano komitete moterų teisų komitetą. Aš neseniai lankiausi Afganistane Herato mieste Prancūzijos lėšomis pastatytoje ligoninėje, kuri buvo skirta moterims. Ir, ir ta ligoninė buvo sudeginta, tiesiog savižudis e, ten pasireiškė prisimenu 2008-aisiais mums sakė, kad žmonių dauguma e, tiesiog minėjo, kad Afganistano kalėjimuose kalėjimai perpildyti afganų moterų, moterimis. Ne todėl, kad jos kad jos kažką nusikalto, bet tiesiog jų atsisakė jų šeimos, e, še, šeimos, jų vyrai, ar tiesiog jos neteisingai buvo nuteistos tą kartą. Mes e, stengiamės atkreipti į tai dėmesį, bet tai tas klausimas taip ir liko antrinis. Tad, manyčiau, nepaisant tų dalykų, ir jūs pateikėt teigiamų pavyzdžių, kaip štai e, tas pastarasis, kai moteris e, smerkia viešai jau tokius barbariškus aktus. Visą tai rodo, kad padėtis pasikeitė ir mes iš tikrųjų turėtume daugiau padėti moterims e, ginti jų teisės, nes tokiu būdu prisidėsim prie visos, viso saugumo uh, sistemos tvirtesnės, bet visa ta sistema, vis, vis, e, problema didžiausia tai politinė e, bendra sistema, korupcijos sąlygos, kur teismai korumpuoti. Ir norėčiau paklausti. Dabar per pas, pagal paskutinės ataskaitas talibai užima vis daugiau uh, vis daugiau valdžios ir paskutinė uh, Human Rights Watch uh, ataskaita rodo, kad talibai pagrobė daugiau vaikų ir juos tiesiog uh, um, užverbuoja savo tikslams. Tai kaip jūsų manimų mes galėtume geriau padėti mo, tokiems žmogaus teisų kovotojams, ypač moteriams, kovojant kovojančioms už pagrindinės žmogaus ir moterų teisės. Tai gal tada atsakytumėt į tą konkretų klausimą. Labai ačiū už pastabas ir klausimą. Maničiau, taip, kai kalbam apie problemas Afganistane, moterų padėtį ar vaikų verbavimą, talibų. Tai į tai nereikėtų ir negalime žiūrėti izoliuotai. Problemos didelės, aišku, mes galim jas vardyti, tačiau visų ir neišvardysi, nes tai bus labai ilgas sąrašas, bet yra ir didelio potencialo. Aš manyčiau, tarptautinė bendruomenė, ką gali nudaryti, kad ji galėtų dėmesį telkti tam, kaip būtų galima suteikti galių moterims. Uh, nes aš pati dirbau su konkrečiais projektais e, Afganistane, parašiau straipsnį tą temą ir galiu tik tai patvirtinti, kad tikrai e, geriausia strategija tai galių suteikimas žmonėms. Aš manyčiau, tokie, kad ir maži projektėliai, kuriais mokama e, adyti ar visą tai gali padėti, bet visa kita vertus viskas prasideda nuo mokymo, švietimo, kol kas šalis labai atsilieka. Viskas prasideda nuo mentaliteto pakeitimo, nuo darbo su, bendro darbo su vietos e, organizacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Tos organizacijos e, tikrai nedidelėm lėšom pasiekia įspūdingų rezultatų. Aš jau nekalbu apie atskirus asmenys, bet tai, ką pasiekė tokios organizacijos, tai įspūdingi rezultatai, bent jau tūkstančių žmonių mentalitetą sugebėjo pakeisti. Ir manyčiau, tam būtent turėtų būti skiriamas dėmesys, kaip padėti vietos žmonėms, pilietinės visuomenės organizacijoms, nes tokios organizacijos kaip jungtinės tautos ar kitos tarptautinės organizacijos sunkiai tiesiog ir prieina ten vietoje. Uh, Aš dirbau vietoje ir, ir dirbau, sakykime, tarp, mačiau, kaip tarptautinėse organizacijose daroma, kad ten žmonės net negali nuvykti. Bet aš manau, kad vis dėlto padėtį galima pakeisti įvairiais būdais. Ačiū. Ir galiausia, man labai malonu Jums pristatyti panelę ponę Mają Pastakiją, tyrėja. Ji yra viena pranešimo autorių, pranešimo e, e, pavadinimas, kas yra nedraugai, tie priešai. Ir ji būtent e, užseima labai svarbiais klausimais, tokiais kaip moterų ginančių teisės apsaugą, E, perkeltų žmonių apsaugą, žurnalistais, e, baudžiamosios sistemos reformą. Tad e, ponia Pastakė pakalbės daugiau apie būtent žmogaus teisų gynėjų padėtį Afganistane, apie ES strategiją šiuo klausimu ir remdamasi paskutinę misiją. Ačiū, man labai malonu būti su jumis. Pirmiausia, kokios, kokie išpoliai pasireiškia prieš žmogaus teisų gynėjas moteris Afganiste. Uh, Mūsų 2014 metais e, Amnesty International surengė misiją, mes apsilankėm ne vienoje šalies vietoje ir 15 metų balandį paskelbėm ataskaitą, tada aš e, tos ataskaitos faktais remsiuosi. Pirmiausia, kokia yra saugumo padėtis, nes išpoliai prieš žmogaus teisų gynėjus, gynėjas, e, ypač e, dažni būtent, kai saugumo padėtis yra labai menka. Tad e, vėlgi dabar užfiksuoti didžiuliai skaičiai tokių civilinių aukų ir kartu skaičiai rodo, kad vyriausybės institucijos tiesiog bejėgės kovoti su talibais ir kitais ir teroristais dabar tarptautinės organizacijos dėmesį dabar sutelkusios į Siriją, Iraką, Ukrainą, kitus konflikto žydinius. Tad e, talibe, e, ta, talibų vėlgi e, ta gale vis stiprėja, jie užgrobia vis daugiau vietovių šalies. Antai kunduzas. Tai Vėlgi talibui pavyko atskovoti pozicijas, užkovoti pozicijas tame mieste. Ir dabar daugelis e, žmogaus teisų gynėjų moterų pabėgo e, iš miesto, kitos slapstosi, slėpsti, e, slapstėsi, buvo nužudimo atveju. Tad tam tikros konkrečios vietovės e, šiame ir kituose regionuose jau nebesaugios. Kartu e, vyriausybė bijosi, kad Halmando provincija ir dar dvi gali vėl patekti į talibų rankas. Na ir dabar vėlgi Daesh e, veikia jau, tad iš tikrųjų kartais sunku net ir suvokti, kas daro tuos išpolius prie žmogaus teisų gynėjus. Kas yra tie žmogaus teisų gynėjai? Tai vyrai ir moteris, kurie e, dirba užtikrindami e, moterų, e, mergaičių teisės. Tie asmenys tampa išpolio aukomis ne todėl, kad jie skleidžia, užtikrina žmogaus teisės, bet jie yra regimi viešajame gyvenime. Uh, E, kurie tiesiog nepaiso socialinių, kultūrinių, religinių normų. Ir čia vėlgi kalbama apie įvairių profesijų asmenis. Tad jie iš tikrųjų patenka į didelę e, grėsmę, e, smurto prieš juos grėsmę ir pastangų apriboti jų veiksmus grėsmę talibai ir kitos e, ginkluotos organizu, organizacijos daugiausia atlieka išpolių prie žmogaus teisų gynėjų, tačiau ne jie vieni. Antai e, vyriausybės, tam tikri atstovai, vietos genčių vadovai irgi dalyvavo tokiuose išpoliuose, kartais ir šeimų nariai netgi imasi smurto veiksmų prieš savuosius. Uh, kaip viena žmogaus teisų gynėja paaiškino, kad dabar labai sunku nustatyti priešus tokių išpolių autorius. Tai gali būti ir šeimos nariai, ir talibai, ir kažkokios ginkluotos organizacijos, ir netgi vyriausybės atstovai. Tad e, daromi smurto išpoliai, fiziniai išpoliai, tiesiog nužudimo aktų. Ir tokios sąlygos iš tikrųjų labai sunkios žmogaus teisų gynėjams dirbti. Ir todėl jie kartais priversti apriboti savo veiksmų lauką. Tad jie tiesiog stengiasi tada suvienyti jėgas arba priešingų atveju tiesiog e, veikti labai diskrečiai. Na ir dabar e, tokia žmogaus teisų gynėjų padėtis, tai dėl to, kad vyriausybei nepavyksta e, įgyvendinti prisimtų įsipareigojimų. Kartais ir tarptautinė bendruomenė nežino kartais, kokia yra tikroji padėtis arba tiesiog ir visuomenėje daugelis atvejų nuslepiama, užmerkiama akis. Tai dėl e, silpnų e, vyriausybinių struktūrų, ypač teismų sistemų, saugumo sistemų, tai kitų seisės saugos institucijų e, silpnumo kartu vyrauja ir nebaudžiamumo nuostata ir labai dažnai policija tiesiog nepakankamai įvertina e, grėsmės apimties, grėsmės rimtumo, moteris negauna veiksmingos apsaugos iš e, valstybės ir dažnai e, tokių smurto aktų autoriai lieka nenubausti ar nepatraukti atsakomybėn. Tad trūksta tiesiog žmogaus teisų, ypač moterų E, gynybos mechanizmo ir apskritai tinkamų saugumo nuostatų. Tai e, būtų galima pasakyti apie e, žmogaus teisų tam tikrų agentūrų dirbančių įvairiose kaimiškose vietovėse, tolimuose vietovėse darbuotojų sąlygas, kurios yra kartais pavojingos, kur dažnai jų veiksmai šiaip jau ribojami dėl įvairių aplinkybių. Ir mes prašom dažnai, kad tiesiog policija, policijos postas būtų pastatytas, e, sakykime, greta tokios vietos agentūros, tačiau e, taip ir nesulaukiama atsako. Tad ką būtų galima daryti? Reikėtų pirmiausia saugoti žmogaus teisų gynėjus ir traukti atsakomybėn e, smurto autorius. Reikėtų pademonstruoti politinę valią turiu galvoje Afganistano e, vyriausybę, e, kovoti su tais reiškiniais, reikia tarptautinių donorų paramos ir ES bei tarptautinė bendruomenė turėtų padėti Afganistano žmogaus teisų gynėjams kartu padėti kurti administracinius gabumus kaip teismų, policijos ir kitas teisės saugos institucijų struktūra. Vyriausybė turėtų imtis konkrečių veiksmų, traukdama atsakomybę e, smurtininkus ir užtikrindama saugumą e, tuose e, regionuose, kur labai daug išpolių pasireiškia. Kartu labai reikia keisti požiūrį Afganistano vyriausybė turėtų skatinti tokią kultūrą, kur būtų gerbiamos žmogaus teisės ir gerbiamos moterų kovojančių už tas teisės. E, e, teisės. Ir labai svarbu vėlgi e, tiesiog ardyti tas patriarchatinės, patriarch, hališkas tam tikras struktūras. Tarptautinė bendruomenė turėtų teikti paramą, ir apsaugą žmogaus teisų gynėjų, e, kad būtų tiesiog prisidėdama prie tinkamų sąlygų kūrimo. Reikia būtent e, es strateg, tai yra strategijos, reikia tiesiog, tai yra tinkamas pagrindas ir iš tikrųjų tas e, žmogaus teisų gynėjų mechanizmas yra geras pagrindas. Toliau dabar es žmogaus teisų gynimo strategija. Tai pirmoji formali strategija, kuri konkrečiai e, e, šiaip jau buvo priimta Afganistano kontekste prieš metus. Ji buvo patvirtinta. Dokumentuose tai atrodo labai gražu, tačiau joje yra nemažai problemų. Ir dabar aš keletą mm, saugumo mechanizmo e, elementų paminėsiu apsaugos mechanizmas šioje strategijoje numatytas. Tai pirmiausia, e, informacijos e, skleidimas, e, tiesiog atvirų, atskirų atvejų stebėjimas, apsilankimai kalėjimuose, sulaikimuose, sulaikimo centruose, bet to yra Mm, skubos e, atveju jiems numatytas finansavimas iki 10 tūkstančių eurų perkelimas e, žmogaus teisų aktyvistų į kitas e, šalis ar regionus palankesnis vizų režimas, pagal kurį žmogaus teisų gyniai gautų vizas. Kartu reikėtų numatyti fondą, iš kurio būtų galima skirti lėšų ligoninėms, mokykloms, aš čia per, per greitai skaitau. Bet vis dėlto klausimas, kiek dabar sėkmingai buvo įgyvendintas to mechanizmo dalis ypač turiu galvoje moterų teisės, moterų gyvenančių atokiausiose vietose. Tad dabar reikėtų vėlgi užpildyti tuos strategijos spragas ir ta strategija vis, ne visai to lygiai šiaip jau paskirstita. Čia daug dėmesio e, skiriama, sakykime, puštūnų genties moterų padėčiai ar dar kitų genčių moterų padėčiai ir užmerkiant akis prieš e, kitus regionus. Tad reikėtų mąstyti, kaip iš tikrųjų e, šiaip jau būtų galima praktiškai e, įtvirtinti e, paramą. Kai mes lankėmės Afganistane lapkričio mėnesį, mes kalbėjomės su žmogaus teisų gynimo agentūromis ir klausėm, kaip būtų galima konkrečiai paremti. Dauguma tų mūsų pašnekovų iš vis nieko nežinojo apie ES žmogaus teisų gynimo strategijos buvimą ar juo labiau apie tą žmogaus teisų gynėjų mechanizmą. Tad būtent yra didžiulė spraga, kurią irgi reikėtų užpildyti. Dabar skubaus atsako procedūros, kaip nustatėm, buvo netinkamos. Antai tą parodė Kunduzo atvejais, kai atsakomasis mechanizmas tiesiog nesuveikė, kai nebuvo padėta ne vienam žmogaus teisų gynėjui. Ir kaip suprantu, mechanizmas pirmiausia buvo orientuojamas uh, į platesnius atvejus, ne, nebūtinai skirtas skubiems atvejams. Bet kita vertus, e, tokie mano paminėti faktai nuvilia, nes, e, sakykime, Amnesty International kitos e, tarptautinės organizacijos, joms pavyko e, evakuoti keletą žmogaus teisų gynėjų, net ir jeigu tos organizacijos neturėjo vietos agentūros. Tai tikrai e, liūdin, liūdina. Mm, antai kai kurie asmenys iš Kunduzo buvo perkelti į Kabulą, bet vėlgi ten esanti ES delegacija nieko nepadėjo tokiems asmenims keletų atvejų, šiaip jau e, atvejai buvo atmesti pagal šitą ES e žmogaus teisų mechanizmą. Aš suprantu, kad e, tam tikrais atvejais nebuvo tinkamų biudžeto lėšų, nebuvo tiesiog tikslinių biudžeto lėšų numatytų ar tiesiog nepakankamai lėšų buvo numatyta. Uh, kita vertus, vėlgi ne visada akivaizdu, kad e, reikia žmogaus teisų gynėjams internetu ten per tam, tikras, per tam tikrus e, tinklalapius pildyti formuliarus ir dažnai atvejai už, užtrunka tiesiog savaitės ar mėnesius, reikėtų kažkaip tą procesą sudarninti. Dabar viena pilietinė organizacija mums pasakė, kad ES delegacija Kabulė dirbanti turėtų vėlgi skaidriau veikti, sakykime, atrinkdama, atrinkdama projektus e, skirtus žmogaus teisų apsaugai. Dar vieną minutę. Tad e, vėlgi e, tai, kad ES žmogaus teisų strategija yra, tai iš tikrųjų jau toks aiškus signalas e, Afganistano vyriausybei. Ir dabar kaip ta strategija sėkmingai bus įgyvendinama priklausys nuo daugelio veiksmų, nuo biudžeto lėšų, nuo uh, veiksmų koordinavimo, nuo veiksmų derinimo su nevyriausybinėmis žmogaus teisų organizacijomis dirbančiomis vietoje. Labai ačiū. Uh, Labai ačiū. Dėkuoju, ponė Pastakė. Dabar norėčiau pakviesti Afganistano ambasados kanclerį trumpai pasakyti. Labai ačiū. Pirmiausia, dėkuoju žmogaus teisų komitečiui. Taip pat dėkuoju Afganistano dele delegacijai už surengiant šį posėdį. Žinoma, Afganistanui žmogus teisų klausimas yra išlieka labai svarbus. Prezidentas Alafgani minėjo savo kalboje, kad būtina užtikrinti žmogaus teisės. Taip pat prezidentas labai aiškiai pareiškė ir ne vieną kartą, kad žmogaus teisė apsauga ir plėtra yra Afganistano vyriausybės konstitucinis įpareigojimas. Ir dėl to ir toliau vyriausybė sieks įsipareigojimą pilnai išpildyti. Tuo pačiu metu vyriausybė sutinka su, su kai kuriais e, dalykas, kurie buvo paskelbti dėl žmogaus padėties Afganistane, pažiūrėjau, dėl kai kurių pažeidimų, dėl padažnėjusių atakų iš Talibano pusės prieš civilius ir dėl to, kad Talibanas toliau žiauriai pažydinėjo žmogaus teises. 2014 metais į JAV kongresmenės grįžo iš vizito į Afganistaną, į Vašingtoną. Ir jos pareiškė, kad moteris jau aktyviai dalyvauja visuomenėje ir dažnai tampa net ir lyderėmis tokie visuomenėje, kuri dažniausiai menkina moterų padėtį. Moterys pastaruoju metu kasdienė tikrai labai pagerino savo situaciją, tačiau vis dar išlieka daug problemų, ypač turint galvoje greitai vykstantį pajėgų išvedimą, užsienio pajėgų išvedimą iš Afganistano. Nacionalinė vienybės vyriausybė toliau prie savo laiko moterų teisų apsaugą profesionalas gali tiek taptonių lygių, tiek nacionalinių lygių nuolat kalba apie žmogaus, apie moterų teisės ir kuria, siekia skurti konsensusą su religiniais vadovais tam, kad būtų galima moterį paskirti aukštesnės teisėją, tačiau tam reikia gauti fatvą iš vietinių religinių lygerių. Ir Moteris. Ir dėl to, žinoma, sprendimas paskirti moterį teisėje yra labai geras žingsnis. Taip pat yra paskirta moterų gubernatorimis, jos taip pat užima kitas aukštas pozicijas, kuriuose institucijose jos yra komisijų narės. Taip pat daugėja moterų, kurios yra ambasadorės arba viceministrės. Afganistano prezidentas moterų teisės iškėlė kaip pamatinį principą. Vienas svarbus dalykų, kurį reikia apsvarstyti sprendžiant valstybės politikos reikalus. Prezidentas yra aiškiai pasisakęs, kad moterų teisų klausimas yra ta riba, kuri, kuri skiria Afganistano vyriausybė ir piliečius nuo Talibano. Labai ačiū. Dėkoju, o dabar tik žodį ponui Tomui Nikol, Niklasonui. Nikol iš Europos išorės veiksmų tarnybos, kad pasikėtų dėl Afganistano. Labai ačiū, dėkoju už šios svarbias diskusijos surengimą, labai dėkoju už tai, kad pakvietė mus dalyvauti. Na, turbūt nėra reikalo man kartotis ar bandyti pristatyti situaciją, kurią Afganistane dėl moterų padėties. Dvi puikios kalbėtos puikiai pristatė situaciją, taip pat Vyriausybės atstovas išsakė vyriausybės įsipareigojimą šis rytyje. Tikrai situacija yra sudėtinga. Kontekstas labai sudėtingas. Aš turiu galvoje istorinius, kultūrinius dalykus, kitas problemas, kodėl taip yra. Taip pat tuo pačiu metu matome didžiulių pokyčių Galima ir pateikti skaičius, pavyzdžiui, 4 milijonai mergaičių mokosi mokyklose. Na, aišku, galima pasakyti ir, kad dar daugiau turėtų mokytis. Arba, kad turėtų įgyti desnį slavinimą negu patį pamatinį slavinimą, kad jos turėtų būti saugios mokykloje. Toliau matome, kad daugėja moterų policininkių, jų samdoma vis daugiau. Tačiau vėl galim pasakyti, kad uh, Tada kitas klausimas, kokia yra reali kasdienė situacija, kokios yra darbo sąlygos, kokios yra jų, jų patiriamos grėsmės. Buvo minėta nominacijos, kurios kartais pasiteisina, kartais ne, kartais sėkmingai tai padarom, kartais ne, kad moteris nominuojamos ministrėms, teisėjams ir panašiai. Taigi matome problemišką kontekstą, tačiau darbo pažangos per pastarį dešimtmetį ir tuo pačiu metu, kaip girdėjome, vis dar lieka didžiulių iššūkių, kurie pasirodė per pasis porą metų, prastėjant saugumo situacijai. Yra šalies dalis, regionai, kurių centrinė valdžia efektyviai nevaldo, čia ir kalba sukas yra apie Talibaną ir apie Daesh, ir taip pat dažnai vietos e, stiprus vadovai turi labai daug įtakos, vietiniai lyderiai. Matome, kad vyriausybė siekia spręsti tos klausimus, kurie mums visiems labai rūpi. Matome čia ir pažangos per visus keletą metų. ES labai aktyviai veikė, bendradama su vyriausybė. Buvo numatytas bendradarbiavimo e, sistema, paimto tarpusio pasitikėjimu. Tarp kuri pirmiausia kreipia dėmesį į teisės viršinybės klausimus, taip pat daug dėmesį kreipia į moterų teisės ir taip pat ir taip pat dėl tautų rezoliucijos 1325 gyvendinimo buvo daug dėmesio skreipta, kalbama apie moterų teisės ir saugumą, bendraujama su Afganistano ir vietos valdžia, ir taip pat aukščiausių lygių bendraujama, taip pat su užsienio ministru e, buvo susitikimas, buvo diskutuojama šis klausimais, buvo kalbama apie moterų ir vaikų teisės, tai buvo labai svarbus klausimai, kurie vyko per tą konferenciją. Ir buvo per tą konferenciją mes po kelių mėnesių rengsime antrą diskusijų raundą. Džiaugiamės, kad buvo patvirtas nacionalinis veiksmų planas dėl moterų teisų ir saugumo. Jūs taip pat apie tai kalbėjote. Ir tikimės, kad tai padės plėtoti paramą vystimuisi šalyje. Taip pat, žinoma, džiugina ministrų paskirimai, kiti, kiti moterų paskirimai. Tai, kaip sakiau, situacija yra įvairialypė, sudėtinga ir ką gali Europos Sąjunga padaryti. Tai, žinoma, mes ir toliau kelsime šios klausimus, bedradami su Afganistano vyriausybė bei su pilietinės visuomis organizacijomis. Taip pat tikimės, kad mūsų bendradarbiavimo startis, kur jau inicijuota, bet dar nėra nei pasišta, nei ratifikuota, padės. Čia numatyti bendrą sistemą, pagal kurią būtų galima spręsti kai kurių šių klausimų. Taip pat labai tikimės, kad ir ministrų lygio konferencijos Briuselėje, kuris vyks spalio mėnesį, 4-5 dieną, konferencija būtų skirta Afganistanui, taip pat padės prie tos bendradarbiavimo. Mes numatome tos konferencijos kontekste numatyti atskirą renginį, kuris bus skirtas moterų teisėms ir lyčių lygybei. Ir šioje srityje mes toliau bendrabiausime su Afganų vyriausybė. Žinoma, reikės dar kai kurias klausimus išsiaiškinti prieš konferenciją ir lauksime ir jūsų pastebėjimų, kaip būtų galima pasiekti kuo daugiau. Toliau. Pirmoji kalbėtoja minėjo tą normatyvinę situaciją ir kad tai skiriasi nuo realybės. Na, reikia turėti galvoje, kokia yra realybė, tačiau taip pat reikia siekti, kad realybė artėtų prie mūsų aspiracijų, prie normatyvių tikslų. Galiausiai norėčiau padėkoti Amnesty International atstoviai. Dėkoju už tai, kad atkreipiu dėmesį į mūsų strategiją parengtą e, ginti žmogus teisų gynėjams. Taip pat ačiū, kad pamatys kelias problemas. Žinoma, inform... tikiuosi, kad buvo delegacijos informuotas apie jas, o jeigu ne, tai informuokite mus, mes informuosime delegacijas, mes žinoma norime kuo labiau užtikrinti, kad tai būtų visą tai gyveninta. Labai ačiū. Dėkoju. Panelis Jana pristatys klausimus. Labai ačiū. Na, laiko labai mažai beliko, kaip visada. Žinoma, tiesa tai, kad e, Europa deda pastangas, bet jau ekonominės pastangas. Afganistanui siūloma didžiulė parama. Kasmet virš 200 milijonų eurų yra skiriama labai svarbu užtikrinti, žinoma, tinkamą tų išteklių panaudojimą, o tam reikia geresnių politinių strategijų, ar strategijų, toliau reikia ginti žmogaus teisų gynėjus. Taip pat kila klausimas, na, ar vietos organizacijos turi pajėgumų išpanaudoti tikautas lėšas. Labai dažnai vietos organizacijos geriausiai išmano esamą situaciją, problemas tačiau jiems būna sunku pasiekti ES lėšas, nes dažniausiai lėšas pasiekiamas tik didelių organizacijų, kurios turi atskirus specialius padalinius. Tačiau tokia šalia kaip Afganistane, galbūt net labai negu kitose šalyse, matome, kad tokia parama yra būtina. Tačiau tiesiog sunku pasiekti paramą. Nebijoju, kad Afganistane šis klausimas yra aštresnis negu kitur. Vien tai, kad lėšos yra neprieinamos toms organizacijoms, apie kurias kalbėjote. Ir moterų teisų atveju tai tikrai yra labai svarbu, kad tos lėšos pasiektų gavėjus. Tai labai svarbi parama. Taip pat buvo minėta apie didelę konferenciją, kur vyks spalio mėnesį, kad bus atskiras renginys dėl moterų klausimų. Manau, kad taip pat reikia dirbti ir kitų būdų. galbūt moterų klausimai turėtų būti traukti ir darbotvarkės į pagrindinius renginius. Juk, pažiūrėjau, dėl ne, ne, nekeliama moterų klausimai, kai bandomas toks dialogas su talibanu, ar tai kokia kalba apie politinius klausimus, saugumo klausimus. Na, svarbu yra keisti visuomenės mentalitetą, tačiau procesas čia yra labai lėtas. Ir man kila klausimas, ar štai kiek reikės laukti, kol tas pasikeis, galbūt reikia plačiau moterų klausimus įtraukti į diskusijas. Čia gali rezoliucijų ir lėšų vien tik nepakekti. Dažnai, kai yra pažangos moterų srityje, dažnai matome ir priešingą reakciją, kuomet visuomenimo, visuomenės elementai kovoti prieš pokyčius. Matome, kad po kurio laiko padidėja priespauda, smurtas prieš moteris. Tai būtų dažnai galios turinčių asmenų reakcija prieš pokyčius. Ir Afganistanas yra panašioje situacijoje. Moteris padarė pažangos. Ta pažanga nėra pakankama, neužtrūksta politinės paramos ir dabar joms kyla daugiau grėsmės, negu būtų kilę, jeigu jos būtų nieko nedariusios. Taigi reikia dabar dar daugiau dėmesio skirti moterų situacijai. Labai dėkuoju visiems kalbėtum, dėkuoju pono Štrevičiui, už tik tą progą padiskutuoti šiandien čia temą. Nes Afganistane ir kitose bie panašiose šalise mes dabar esame kryškelėje. Labai svarbus dabar laikas yra. Ir tai, tai apspręs, ar bus pažagos. Ačiū. Dėkoju. Baigiamosios pastabos sutiks žodį kalbėtus, kad galėtų sureaguoti, kad buvo pasakyta. Praeisime nuo ponios Said, prašau. Labai ačiū visas pastabas. Na, norėčiau atkreipti dėmesį vieną dalyką, kuris nekartą buvo paminėtas. Pirmiausiai, žinoma, savaime suprantama, kad reikia daug paramos iš pilietinės visuomenės. 15 metų parama. 15 metų, pasarų metų pokyčiai būtų neįmanomi, bet tarptautinės bendruomenės paramos. Tačiau vis tik vis dar lieka labai daug iššūkių, kaip tinkai panaudoti tą paramą, kurią gauname iš tarptautinės bendruomenės. Yra korupcijos problema, trūksta pajėgumų šalyje, yra daugybė kitų iššūkių. Tačiau taip pat žinome, kad pajėgumai kuriami pastarosius metus Ir vėlgi, na, norėčiau pabrėžti, kad aš dabar kalbu kaip pilietės visuomenės atstovė, nes aš daugiau bendrauju su Afganistano pilietės visuomenės bendruomenėmis, grupėmis, ypač priklausomai žmogus teisų organizacijomis. Ir, na, reikia dar ir kartą ir dar kartą pabrėžti, kaip labai svarbu tas organizacijas paremti. Nes jie žino, ką reikia daryti, jie moka vietos kalbą, jie pažįsta bendruomenės, jie žino, kaip su, bendrauti su bendruomenių vyrais, žino, kaip bendrauti kaimuose. Tai labai svarbu. Ir tarptautinės organizacijos, žinoma, negali tų veiksmų padaryti. Tačiau suprantu, kad labai sunku yra atskirti, kuriomis organizacijomis galima pasitikėti, nes taip pat yra problema ir su korupcija tarp tų organizacijų. Tačiau bet jau man organizacijos, kuriomis dirbu, na taip, bet jau aš žinau, ką jie tikrai daro ir žinau, kas ta per žmonės. Jie tikrai atviri. Kartais sunku tokias grupės surasti ši grupė turi labai inovatyvias metodologijas, remiasi Brazilijos patirtimi, Brazilijos aktyvistais, kurie remiasi teatro patirtimi. Aš išplatinsiu jų ataskaitas, nes labai įdomu, ką jie daro. Tad prašau, kiek įmanomas teikite surasti tas organizacijas, jas nustatykite, bendraukite ir tai būtent yra geras būdas yra užtikrinti, kad parama iš apačios būtų kuo efektyvesnė. Ačiū. Dėkui. Labai ačiū, norėčiau vieną komentarą sureaguoti iš to, kas buvo pasakyta iš būtent Afganistano ambasados atstovų, norėčiau sureaguoti. Suprantu, kad federaliniu lygiu, centrinės valdžios lygiu yra politinės valios. Na, ne, mes nebuvom sutikę su prezidentu, bet supratome, kad visi tikrai teigiamai reaguoja į mūsų ataskaitas ir jų rezultatus. Jis supranta, kad problemiška situacija yra tačiau ne visuomet jų E, sprendimai perkeliami yra provincijos lygiai. Ir va čia ir didžioji problema. Taip pat kartais atrodo, kad nacionalinėje politikoje ne viskas gal gerai gyvendinama. Pavyzdžiui, netaip seniai buvo priimtas Afganistano nacionalinis planas moterų ir saugumo klausimais. Ir ten daugiausiai išsakomi siekiai, kad reikia skatinti moterų dalyvavimą taikos procesos, skatinti moterų politinį dalyvavimą, įtraukti moteris kaip dėrybininkės, tačiau nėra jokio finansavimo planas niekaip neremiamas. Taip pat nėra jokio gyvenimo plano, nėra jokių laiko gairių, biudžeto nėra. Tad neaišku, kas ką turi daryti pagal tą planą. Ir čia yra sritis, kur ES gali padėti. Ji turėtų paprašyti Afganistano vyriausybės, kad vyriausybės parengtų gyvenimo planą ir tuomet paraginti Afganistano vyriausybę prašyti lėšų Europos Sąjungos, kad būtų galima tos plano aspektus įgyvendinti. Nes taikos darybose moterų klausimas yra nekeliamas, jos paliekamos nuo šalyje. Aukštoje taikos e, taryboje tik devynios narės moterys yra iš per 40 narių. Ir na, jų tikrai neužtenka, kad būtų užtikrintos moterų ir mergaičių teisės, o moteris mergaitės gali daugiausiai prarasti, jeigu bus darytas politinis tarimas su talibanu. Taigi ten turi būti matyta raudonų linijų, kur negalima peržengti. Labai ačiū. Gal ačiū paprašyti. Na, galbūt jau visi pasisakė. Gerai. Tuomet labai dėkoju. Taip pat dėkoju ir Drako pakometinčiui už tai, kad kelia šį klausimą, kad kalba apie mototasį situaciją Afganistane. Žinoma, mes ir toliau tai stebėsime, tiek delegacija Afganistanui, tiek komitetas. Ir toks stebėjimo procesas toliau tęsis. Bija, visus kviesiu į svarbų renginį spalio mėnesį. O kol kas visiems dėkoju pasisakiusiems šio klausimo. tikrai gavome praktinės informacijos iš vietos. Labai ačiū ir žinoma bendrabiausime ir toliau. Uh, pasamos al siguiente punto ahora y es... Uh, Taigi perėsime prie kito darbo toks klausimo. Nutarėmės tik šio klausimo imtis ir tas klausimas bus svarstumas viešai, ne už durų durų.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 apie ES Alžyro pakomitečio ataskaitą. Suteiksiu žodį ponui Sevedžiui, kuris yra EVT atstovas atsakingas už Magrebą. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dabar per jau metų metus šiaip jau dirbu šiuose struktūrose ir e, aš to klausimo laukiu ir norėčiau pateikti informacijos apie rekomendacijas. Turiu galvoje parlamento e, rezoliucija priimta 15 metų balandžio mėnesį, kuri irgi yra savotiškas mūsų pagrindas tos struktūros, kurią mes aptarinėsim su Alžyro bičiuliais 24 dieną. Tad pagal jūsų rezoliuciją ten raginama kreipti dėmesį į žmogaus teisų padėtį Alžyre, užfiksuota, ta, konstatuojama tam tikra pažanga padaryta, bet tą mes ir darim, darom kai kalbame su Alžyro institucijomis, mes nuolat pasiremėm šią rezoliuciją ir per paskutinį posėdį e, paminėjom asociacijos sutartį. E, dialogas, tai yra visas tas procesas e, prasidėjęs ir kartu tai bus daroma renginiu numatytam čia, Briuselėje. Dabar 16 metų sausio 26 dieną vyko renginys Briuselėje, kur dalyvavo nemažai vyriausybinių organizacijų, Euromedo, buvo kalbamasi žmogaus teisų klausimais ir būtent Euromedas minimas e, senso dokumente. Tad kontaktai, ryšiai su pilietinės visuomenės organizacijomis labai svarbus. Uh, ir tuo mes įsitikinom, kai lankėmės vietoje, tai Alžyre 15 e, metų sausi. Ir kartu paminėjom šitą klausimą per paskutinį asociacijos komitetą e, Alžyro mieste 15 metų balandžio mėnesį kuriame dalyvavo aukšto lygio e, funkcionieriai. Tad dabar parlamentas e, iš mūsų pareikalavo į dokumentą įrašyti būtent e, svarbę pastraipą skirtą žmogaus teisėmis. Ir mes vis dėlto, kai kalbame su Alžyro institucijomis, mes pabrėžiam šitą klausimą kaip vieną svarbiausių tam tikrų prioritetų. Tačiau gal tai įvardyjama kitais žodžiais, tačiau esmė nesikeičia. Jūs žinot dabar apie naują ES kaiminystės politiką, dabar e, joje nebenumatytas veiksmų planas, tačiau labai aukštų lygių apie tai kalbama, kartu, kai kalbama apie partnerystės sustarimus, iš, nuolat, nuolat keliamas žmogaus teisų klausimas. Čia kalbama daugiau tame apie pagrindinės teisės. Ir labai, labai džiugu, kad nuo 14 metų spalio mėnesį Alžyro atstovai sutiko su mumis kalbėtis tais klausimais. Ir jie patikino, kad Tad mūsų ten dirbanti delegacija kartu su valstybių narių atstovybėmis dabar stebi procesą. Kita vertus, yra tam tikrų logistinių, administracinių e, sunkumų. E, tiesiog, kai reikia keliauti iš vienos vietos Alžyrė į kitą, norint patikrinti padėtį, būna tam tikrų konkrečių atvejų nepalankių. E, E, ir apskritai e, vėlgi problemų kartais kelia bendra saugumo padėtis e, Alžy, Alžyre. Tad ir reikia pasakyti, kad per komitetą tiek per aukšto lygio susitikimus mes šiaip jau neaptarinėjom konkrečių atvejų, bet kalbam bendrais dalykais ir apie bendrą padėtį. Tad dabar tokia yra uh, realybė ir tokia padėtis. Dabar 2015 mm, metais e, gruodį priimtas naujas įstatymas e, e, skirtas priekabiavimui seksualiniam, tai yra kovai su seksualiniu ir psichologiniu priekabiavimu prieš moteris. Ir už tai numatyta didelė didelė laisvės atėmimo bausmė, netgi iki, sakykime, jei moteris e, auka miršta, tai netgi e, laisvės atėmimo bausmė iki gyvenimo pabaigos. Tai, tai yra e, tik vienas tikrai svarbus žingsnis ir mūsų manimų iš tikrųjų reikėtų pasidžiaugti, pasveikinti tuo dideliu žingsniu žmogaus teisų kontekste Al Alžyre. Al dar norėčiau pabrėžti, koks svarbus buvo konstitucijos pakeitimas šių metų vasario 7-ąją. Būtent tai irgi labai didelis įvykis. Bet kita vertus, ES turėtų būti budri, ji galėtų e, pasiūlyti paramą, uh, E, Alžyro vyriausybei, e, kai dabar šiai teks e, vėlgi gyventinti taip sustiprintą pagrindinį įstatymą, kuriame sustiprintos nuostatos dėl žodžio susibūrimų organizacijų laisvės. Tad labai svarbu kartu sustiprinti parlamento galės ir kartu institucinius pajėgumus konstitucinio teismo ir, sakykime, audito rūmų pajėgumus. Ir po to mes atkreipiam dėmesį, kad reikia sukurti tam tikrų institucijų, e, kur, kurios turėtų konkrečių galių. Tad dabar konstitucijos peržiūra. E, iš tikrųjų, tai buvo savotiškas atsakis į mūsų rezoliuciją, rekomendaciją, e, joje esančią rezoliuciją priimta 15 metų e, balandį. Tai yra būtent tai, ko mes ir pageidavom. Vis dėlto mes turėtume budriai šiaip jau stebėti padėtį, būtent tai, kaip vyriausybė diegia būtent numatytą mechanizmą ir mums irgi tenka vaidmuo, e, kaip kažtų vaidmuo tenka kaip komisijai ir ES išorės veiksmų tarybai, tiesiog stebint padėtį, kaip priimami e, vėlgi ir gyvendinami įstatymai. Tad čia vėlgi reikia stebėti, vėlgi kaip galios suteikiamos ir atitinkamai e, lėšos numatomos. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad iš tikrųjų galima jau džiaugtis ir sveikinti tuos žingsnius. Ir iš tikrųjų reikėtų operatyviai remti e, šitą demokratijos procesą, kuris dar kartą įtvirtintas ir sustiprintas e, pakeistoje konstitucijoje. Na ir trumpai Taip yra ES pagalba, parama labai svarbi, bet kita vertus vėlgi reikėtų, reikėtų ne, neišleisti, ne, neprarasti budrumo, stebint, kaip įgyvendinami visi tie punktai numatyti jūsų rezoliuciją praėjusiu metu valandį priimtoje. Euh, Ačiū. Manau, kad e, įvykus pakomitečio e, posėdžiai mes vėliau galėtumėm grįžti prie šito klausimo. Žodis mano impanserė, Magrebo delegacijos vadovai. Ačiū pirmininkė. Europos parlamentas, žinoma, turi atlikti svarbu vaidmenį mes turime stebėti, kaip įgyvendamos Europos parlamento rezoliucijos, ar procesas e, juda valstybėse, na, e, kurios e, minimos rezoliucijoje šiuo atveju Alžyre. Tačiau, žinoma, mes taip pat turime nepamiršti, kad uh, situacija sudėtinga e, šalise, kurios e, ribojasi su viduržėmio jūra. Situacija tose šalise ir regione nestabili, reikia nepamiršti apie tai. Ir jau kalbėtumėm apie Alžyrą, tai yra destabilizavimo rizika. Manau, kad e, dėl Alžyro ir ir toliau išlieka rūpestis, turint galvoje šalies dydį. Alžyras tai šalis, kuri gali stabilizuoti arba destabilizuoti visą regioną. Ir dėl, dėl to um, tai taip pat rūpi ir Alžyro politikams. Pažangos yra padaryta daug, peržiūrima konstitucija, siūlomi pakeitimai. Tai lems pažangą trijose sritise bus įtvirtinama įstatymo viršenybė, užtikrinamos demokratinės laisvės, žmogaus teisės, bus įtvirtinta teisėkuros gale parlamente ir turėtumėm raginti juos ir toliau dirbti šią kryptim. Tai galime daryti trejopai. Pirmiausia, galėtų aktyviau dirbti ES delegacija e, Alžyrė, turi stebėti, kaip gyvenama konstitucinė reforma, kaip Magrebo delegacijos pirmininkas. Galiu pasakyti, jog reikia ir parlamentinio komiteto, tad galėtumėm uh, juos remti būtent tuo požiūriu. Turime e, vykti dialogą e, su partneriais Alžyre ir, žinoma, taip pat turiu dirbti pakomitėtės, bet ne, neužtenka pakeitimų, kurie būtų tvirtinti parlamente. Reikia, kad pokyčiai vyktų vietos lygmenių, kaip sakiau, Alžyras arba šalis. Turime užtikrinti, kad uh, žmogaus teisės būtų jų dėmesio centre. At, e, turime toliau ryštingai remti juos. Ačiū ponui Panceri. Prieš suteikdama žodį ponui Laubileriui suteiksiu žodį ponui Mohranė, kuris yra atsakingas už užsienio e, reikalus Alžyro ambasadoje. Ar man dabar kalbėti, ar vėliau? Pone pirmininkai, pirmininkė, ponios ir ponai, gerbimieji deputatai, ponios ir ponai, labai ačiū, kad sudarėt man, e, tai yra, kad įtraukėt į posėdžio darbo tvarkę Alžyrui skirtą klausimą. Aš čia keletą turinio ir formalių pastabų. Pirmiausia, dabar tas e, po, posėdžio darbo tarkės klausimas buvo numatytas aptarti už uždarų durų, o po to dabar viešai aptar, aptariamas ir vyksta kartu išorės veiksmų e, tar, e, tarnybos e, debriefingas vienu metu. Tad čia vasario 24 dieną dabar numatytas tas renginys. Tai čia kita vertus Alžyro delegacija e, atvykusi pas, pasiteikti, pateikti tam tikros informacijos aptariamais klausimais, tai, tai vėlgi ir dabar dėl to tokio būtent tų įvairių renginių numatytų datų tiesiog mūsų, mūsų ten tie ketinimai savotiškai pakibę ore. Na ir dabar E, žmogaus teisų klausimais e, viduržėmio jūros e, regione vyksta struktūriniai dialogai pagal tam tikrus įstatus, kaip antai kaip ir tas sustikimas, kuris numatytas vasario 24 dieną. Tačiau noriu patikinti, kad Alžyro delegacija uh, E, per, tuos, per tą renginį e, aptarinės atvirai e, visus iškeltus klausimus. Dabar dėl kaltinimų, kuriuos pateikė kai kurios nevyriausybinės organizacijos dėl manifestacijų laisvės, demonstracijų laisvės. Tai noriu pasakyti, kad tais atvejais galioja nacionaliniai teisės aktai. Tam tokiems susibūrimams reikia iš ankstinio uh, leidimo ir svarbu, kad jie nekeltų problemų viešai tvarkai. Tai yra taip yra ir Europoje, tad pas mus galioja irgi panašus įstatymai. Ir paprastai, jeigu demonstrantai, manifestantai kelia pavojų viešai tvarkai, tada paprastai įsikaša, įsikišama. O šiaip yra dabar e, e, padėtis žmogaus teisų ir kitų teisų pagerėjo ir vėlgi ypač pagerėjo dabar pakeitus konstituciją, kaip kad buvo paminėta. Visa tai rodo, e, kad vyksta iš tikrųjų nuodugnios ir teigiamos reformos. Ir dabar, jeigu jūsų asamblėja nori keistis požiūriais į E, žmogaus teisų padėtį, tai e, mūsų atstovybė Briuselyje, žinoma, e, bet kokiu jums tinkamu laiku pasiruošusi keistis tokiamis nuomonėmis. En efecto, lo habitual es que mantengamos estas. Eh, žinoma, įprastinė darbo tvarka būtų tokia, kad informacija mums pateikiama po dialogo, įvykus dialogui, bet e, ne visuomet tai būna. Bet kokiu atveju kitas pakomitečio e, posėdis numatytas kovo trečiąją ir tik tai pusdienis tam skirtas, tai e, teks tai numatyti vėlesniam laikui, bet tai nėra taip blogai. Jeigu e, IVT atvyks į pakometį vykdžius e, politinį dialogą, tai mes taip pat galėtumėm pasidalinti mintimis, nes vis dėlto mes e, esame Europos piliečių atstovai, Europos parlamento nariai gali teikti pasiūlymus IVT. Ketinome klausimą aptarinėti už uždarų durų, nes manėme, kad dialogas jau įvykęs yra ir galvojame, kad bus pateikiama gan konfidencialiai informacija. Nusprendėme, kad visgi posėdis turi būti atviras, galbūt tai nėra geriausias kelias, bet, bet, bet vis dėlto, kadangi nusprendėme tai svarstyti viešai, tai aš labai Norėjau, kad ambasadorius dalyvautų, kelis kartus esu jį susitikusi, jis labai aktyviai dirba su parlamentu, tai tikrai čia jokia bėda, bendradarbiavimas su Alžyro valdžios institucijom, na, taip pat su atstovybė Briuselėje, visą tai naudinga alžyriečiams. Pane Lagrė. Ačiū. Pirmininkė, ačiū už Jūsų pranešimą, pareiškimą. Turiu porą klausimų, kadangi, kaip Jūs sakėte, na, mes sveikiname iš tiesų konstitucinę reformą, tam tikrą padarytą pažangą. Pavyzdžiui, pripažįstant e, mirsų kalbą kaip e, antrą oficialią kalbą. Taip pat e, girdžiu iš vietos nevyriausybinio organizacijų, kad uh, reforma kaip patokia nevyksta labai sklandžiai ir e, jos kelia tokią tokį klausimą, ar netgi perspėja, kad tai gali pakengti teismų nepriklausomumo ir iš tiesų įtvirtinti nebaudžiamumą. Galbūt galėtumėt e, plačiau pristatyti tos klausimus ir iš tiesų ne viskas taip gerai einasi su teismų nepriklausomumu. Ir antra, dėl ES delegacijos darbo vietoje sakėte, kad net negalite išvykti iš sostinės, kad yra tam tikrų logistinių administracinių sunkumų iš išvykti iš, iš Alžyro miesto. Manau, kad um, tai labai rimta. Ja, turbūt uh, įsivaizduoju, kad yra ir už sostinės ribų lankyti nukalimo, bet aš niekada nesu buvusi šalyje, tai neįsivaizduoju, kad jų tai galima padaryti dėl konkretos ES delegacijos Alžyre darbo, tai yra parama žmogaus teisų gynėjams, tai galbūt būtų galima aptarti darbą, kuri vykdote už žmogaus teisų dialogo ribų, galbūt kėlėte tos klausimus aukšto lygio susitikimuose, galbūt galėtumėt pasakyti, kiek kartų tai padarėte. Uh, E, kai tai buvo susijęs su žmogaus e, teisų gynėjais, kurie yra, yra persikėjami. Ir taip pat galbūt pasakytume Galbūt galėtumėt pasakyti, kiek buvo e, bylų žmogaus teisų e, teisinėje teisme, kai teismo posėdžius stebėjo ES delegacija Ližy ir, ir galbūt viešai negalima aptarti, bet vis dėlto yra nedidelis e, skubios pagalbos fondas, kurios ES delegacija panaud, gali panaudoti žmogaus teisų gynėjams padėti. Ar delegacija pasinaudojo tokiu fondu? Galbūt mano klausimai, klausimai per daug spe, specifiniai yra, per daug konkretus, tai uh, galbūt tada vėliau galėsite pateikti atsakymą bent jau raštu. Tienen ustedes la palabra. E, ačiū, tai dabar žodis jums. Pirmiausia, norėčiau paaiškinti kai ką dėl sąlygų darbo, ne vien tik taip e, e, keliavimo valstybės e, viduje. Čia su, to, su sunkumai susiduria ne vien tik tai ES delegacija, nes paprastai norint į kitą miestą nuvykti, tam tikrais atvejais vėlgi reikia per, kreiptis į šalies užsienio reikalų ministeriją. E, E, ir saugumo procedūras atlikti. Tai, tai nėra vien tik tai mūsų delegacijos sunkumas. Na, o dabar dėl konkrečių atvejų, tai aš negaliu jums dabar pateikti atsakymo ir vėlgi galiu paraginti jūs pateikti tiesiog jūsų klausimą raštu ir tada mes jį atsakysim. O dėl platesnių klausimų būtent teismų nepriklausomumo klausimo ir konstitucijos įgyvendinimo. Dabar už konstituciją jau balsuota, tad e, dabar tik tai pradžia, proceso pradžia ir kol kas negalim dar jau iki galo įvardinti iš anksto, nuspėti viso šito naujosios konstitucijos įgyvendinimo proceso, nes, kaip jau sakiau, Konstitucijoje padaryta nemažai pakeitimų susijusių su žmogaus teisų klausimais. Ir jei Alžyro institucijos pageidauja, kad mes šiaip jau stebėtume štai tokias reformas, kaip kad mes darom, sakykime, kitose e, šalyse ir kad jos pageidautų, kad mes tiesiog vertintume tokias reformas. Tai mes tą galim daryti. Bet kol kas vis dėlto turint dabartinės aplinkybės, kad visa tai tik, prasidėjo tik tai vasario 7, kol kas mes negalim vertinti. O dabar dėl žmogaus teisų paga, gynėjos, žmogaus teisų gynėjams, tai 15 metais ES suteikė ir tiesiogės, ir netiesiogės paramos. Antai mūsų e, rinkimų stebėtojai tik tiesiog vėlgi, tai yra, buvo teikiama parama tam, kad būtų galima sustiprinti žmogaus teisų gynėjų, advokatų, specializuotų teisės ir čia e, vėlgi buvo ne per seniausia praeisiais metais Alžyro mieste surinktas renginys tam skirtas. Bet to yra ir jungt E, mūsų ten tos EIDHR programos projektas e, įgyvendinamas, e, tas projektas atliekamas jau 2000, nuo 2012 metų. Numatytas, tai yra kitas projektas 15 metais dar numatytas. Ir skirtas demokratijos tiesiog sklaidai Alžyre, tam, kad būtų galima e, užtikrinti teisės, e, teisės e, valstybę, teisinę valstybę Alžyre. Tad mes turim tikrai nemažai programų ir jų finansavimo lėšų. Dabar jūs užsiminėt apie žmogaus teisų gynėjų, sakykime, perkelimą skubos tvarka. Bet kiek aš žinau, nei anksčiau, nei 2015 metais tokių atvejų nebuvo, kiek aš žinau. O šiaip jau e, to, dėl pirmo klausimo, tai e, tiesiog paraginčiau jūs pateikti, suformuluoti šį klausimą raštu ir aš tada mielai jį atsakysiu raštu. Atrodo, atsakiau jūsų klausimus. Pirmininkė, taip, labai ačiū. Mes jau e, tiesiog e, viršijom mums skirtą laiką vertėjai. E, jau dirba ilgiau negu kad buvo numatyta, bet aš manau, kad mes dar tikrai kalbėsimės šiuo reikalu ir tikrai bus naudinga susitikti po to pirmojo suplanuoto dialogo. Norėčiau padėkoti Alžyro ambasados atstovui ponui Panserijai